Posėdis tęsiamas pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas šiandieną yra ponios Intvelt pranešimas dėl viso europinio asmeninės pensijos produkto. Pone Intvelt keturias minutės gauna kaip pranešėja. Pone pirmininkė, labas rytas visiems, labas rytas komisijai. Labai džiaugiuosi, kad šiandieną mes galėsime balsuoti galiausiai dėl taip vadinamojo PEP, e viso europinio asmen, asmens pensijų produkto. Manau, kad galiausiai mes pasiekėme tai, ką pažadėjome. Tai yra vis europinis e, pensijų produktas, kuris bus paprastas, saugus ir geras mūsų vartotojams. Aš manau, kad būtent tą šiandieną mes ir siūlome. Pirmiausia, kodėl tai yra visos Europos produktas. Reglamente yra kalbama apie visą europinės kokybės, visą europinius kokybės kriterijus vartotojams ir taip pat visą europinę priežiūrą ir galimybę imtis intervencinių veiksmų. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir mes pradžioje norėjome, kad JOPA suteiktų leidimą, bet manau, kad su dabar pažangiais institucijos įgaliojimais mes jau galime pasiekti to paties tikslo. Taipogi mes išdėstėme, kokios teisės numatytos vartotojams, užtikriname vartotojų apsaugą, užtikriname teisę informaciją, privalomus patarimus, galimybę keisti produktą, teisę perkelti savo teisės ir 1 procento mokesčio viršutinė riba buvo nustatyta, tai yra nemenkas pasiekimas, nes labai tam priešinosi, buvo priešinamas ir kaip matome, vertinant su dabartiniais mokesčiais, 1 procento mokestis yra tikrai labai geras, mes pasiekėme bazinio produkto uh, tai produktas, kuris prieinamas visiems, e, kurie finansiškai galbūt neturi, finansinių žinių daug neturi ar nėra turtingi. Tiesiog visas, visus reikiamus saugiklius mes užtikrinome. Ir visgi pastarosiamis dienomis matome, kad yra daug žmonių, kurie sunerime yra ir aš norėčiau išsklaidyti kai kuriuos nesusipratimus. Pirmiausia, PEP yra trečiojo ramščio produktas, Tai yra papildomas produktas, individualus, laisvanoriškas produktas, jokių būdų jis nekeičia pirmojo arba antrojo ramščio produktų. Ir aš manau, kad labai svarbu tai suprasti. Aš gavau labai daug elektroninių laiškų. Ir ypatingai iš Ispanijos, matyt, kolegos taip pat, kur buvome kaltinami tuo, kad e, keliame grėsmę valstybinių pensijų sistemai, bet yra visiška nesąmonė ir aš norėčiau čia pareikšti, kad vienintelė reali grėsmė valstybinėms pensijoms yra nacionalinės institucijos, kurios visiškai nesugeba ir nenori reformuoti savo pensijų sistemų. Ir jeigu šiandieną PEP e užpildys pra, spragą valstybėse narėse, kur pensijos nėra pakankamos, Tai čia reikia būtent kaltinti tas nacionalinės vyriausybės, o ne PEP e produktą. Šis produktas suteiks galimybę žmonėms, kurie šiandieną neturi, negauna adekvačios reikiamos pensijos tai bus galimybė ją užsitikrinti ateityje. Taigi, norėčiau pasakyti, kad mano manimu šis produktas yra parankus vartotojams ir vartotojai man čia rūpėjo labiausiai ir aš žinau, kad komisijos vienas tikslų buvo kapitalo rinkos sąjungą galutinai sukurti ir jeigu mes prie to prisidėjome su pasiūlydami šį produktą, tai yra puiku, bet man svarbiausia sukurti kažką, kas būtų paranku piliečiams, tai buvo pirminis mano tikslas ir aš manau, kad Tai, dėl ko šiandieną balsuosime, leis pasiekti mums šio tikslo ir dar labiau prisidės prie socialinės Europos, kurioje būtų rūpinamasi žmonėmis ir aš tikiuosi, kad užsitikrinsime solidžią balsų daugumą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Dabar ponas Katainen pasisakys komisijos vardu. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, labas rytas. Aš tikrai norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad surengė šias svarbės diskusijas apie visos Europos asmeninės pensijos produktą. PEP reglamentas yra labai svarbus proveržys siekiant atremti demografinius iššūkius. Tai yra esminis pasiekimas siekiant kurti kapitalo rinkų sąjungą. Jis bus naudingas vartotojams ir tiekėjams, kadangi bus numatyta griežta, aiški sistema, kalbant apie asmenės pensijas, ir bus pasiūlytas naujas produktas, kur užtikrinama gera vartotojų apsauga ir užtikrinamas tarpvalstybinė tarp konkurencija. Kaip sakė pranešėja, tai jokių būdų nekeis valstybinių pensijų sistemos. Priešingai yra siūlomos naujos galimybės ir alternatyvos tiems, kurie laisvanoriškai nori pasinaudoti šią sistemą. Norėčiau padėkoti pranešėjai Sophie Intveld, kuri įdėjo daug laiko ir aistros tam, kad PEP produktas taptų realybę. Taip pat norėčiau padėkoti Roberto Gualtieri, įkon komiteto pirmininkui ir šešėliniams pranešėjams Brian Hayes, Renata Soror, Bas Eichhout, Hoks, Džeroba ir Denis De Jong. Visiems norėčiau padėkoti už konstruktyvų darbą, atkaklumą kuriant šį produktą ir atremiant šį visą europinį iššūkį. Taip pat norėčiau padėkoti ir IMCO bei EMPL komitetų nuomonių referentams, kurie irgi labai vertingai prisidėjo prie šio tikslo. Remiantis duomenimis visoje ES žmonės, kurie dabar išeina į pensiją, būdami 57 metų, 2 trilijonų eurų papildomai kasmet reikės tam, kad užsitikrintumėme pensinės pajamas. Ir tuo pat metu ES asmenių pensijų produktų paskirstimas irgi nėra nuoseklus ir aiškus. Kai kur tų produktų iš vis nėra, tik 16, 67 milijonai iš vis, visų gyventojų tarp 25 iki 59 metų yra dabar investavę į asmeninius pensijų produktus. Taigi PEP suteiks galimybę visiems piliečiams susitaupyti pensijai ir tą jie darys visiškai laisvanoriškai. Tokiu būdu tikrai sukursime visą europinę pensijų produktų rinką, kuri papildys e, valstybinės arba profesinės pensijų sistemas. Papildomos pensijos bus veiksmingos tik tuo met, jeigu jos bus prieinamos visie, visas pajamas turintiems piliečiams. Ir šio produkto dizainas užtikrins, kad produktai, kurie yra siūlomi, yra konkurencingi ir veiksmingi kaštų prasme ir užtikrins apsaugą visiems taupytojams. Privačių pensijų tiekėjai galės pardavinėti produktus ES pagal vieną registracinį liudijimą ir tai užtikrins ir sustiprins tarp valstybinį konkurencingumą ir sverto ekonomiją. Taigi komisija numatys tos, pačius, mokės, tos pačias mokesnės lengvatas, kaip ir kitiems asmens pensijų produktams. Aš apgailestauju, kad PEP perkeliamumas ir AOPOS e vaidmuo dažnai buvo svarstytinas klausimas sudėtingose diskusijose ir visgi aš manau, kad tai yra svarbus pirmasis žingsnis, kuriant tikrai visą europinę rinką asmens pensijų produktams. PEP produktas taip pat yra svarbi priemonė komisijos veiksmų planes sustiprinant Europos kapitalo rinkų sąjungą. Tai leis užsitikrinti ilgalaikės investi investicijas, o investicijos leis kurti darbo vietų Europos sąjungoje. Taip pat aš suprantu, kad dar reiks atlikti daug svarbaus darbo, kad galėtumėme išryškinti tam tikrus šio produkto bruožus deleguotosiuose aktuose ir komisija toliau atidžiai stebės AJOPOS darbą šioje srityje ir pasirūpins, kad tie deleguotieji aktai visiškai atitiktų orient, politinius orientyrus, kuriuos patvirtinom teisės aktos pirmančios institucijos. Labai ačiū komisijos nariui. Toliau ponas Becker užimtumo komiteto vardu. Dvi minutės, prašom. Labai ačiū, pirmininkė, komisarė. Kaip vienas iš kelių žmonių šiame parlamente kovojau už šį pensijų produktą ir noriu padėkoti komisijai už parodytą iniciatyvą pateikiant šį produktą. Tai bus naudinga jaunesniai kartai Europoje, nes PEP užtikrina papildomą pensiją ir prisidėtų prie senatvės pensijos. Mes ne visada, ne visose valstybės narėse turime geras socialinės apsaugos sistemas. Mano šalis turi tokią sistemą, bet vis tiek įmanoma panaudoti būtų ir PEP. E ir tai padėtų užtikrinti tam tikrą pragyvenimo standartą. privatus e, visos Europos pensijos produktas būtų prieinamas vairiamis formomis. Ir aš noriu pasidžiaugti to faktu, kad buvo e, sugerbėta parengti bazinę versiją, kuri būtų prieinama visose Europos valstybėse. Tai yra tam tikra kapitalinė garantija, užtikrinanti aukšto lygio saugumą. Ir tai padėtų ir toms šalims, kurios neturi išplėtotų pensijų sistemų. Taip, yra patrauklus priedas prie pirmojo ir antrojo ramščio ir noriu pabrėžti tai, ką sakė ponia Intfeld, e, kolegė pranešėja, kad tiesiog čia nėra jokios konkurencijos su pirmojo ir antrojo ramščiu. Tai yra papildomas produktas ir kaip toks jis naudingai prisideda prie e, pensijų e, socialinių reikalų komiteto vardu norėčiau pasidžiaugti šio produkto E, įvedimu turime standartinius dokumentus, kurie gali būti teikiami, pateikiant informaciją apie sertifikavimą. Na ir e, Ajopos vaidmuo čia yra labai svarbus. Manau, kad jaunai, jaunosios kartos e, laukia puikus produktas susijęs su jų pensijomis. Ačiū. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, komiteto vardu pane Corin Langen. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Džiaugiuosi, kad mums pavyko užbaigti renkti šį dokumentą per šią kadenciją. Kaip IMKO komiteto vard, e, pranešė, norėčiau padėkoti pagrindiniai pranešėjai Sofijai Intveld ir e, noriu padėkoti už puikų darbą ir puikų bendradarbiavimą. Aš manau, kad e, išeitinis taškas, kuriant PEP buvo tai, kad tai būtų paprastas, vartotojai prieinamas, palankus ilgalaikis pensijų produktas. Tuo pasiekime. Po visų dėrybų galiu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas e, tapo draugiškesnis bendrai rinkai ir taip pat vartotojai. O svarbiausia, man atrodo, yra tai, kad numatytas bazinis produktas. Visi gali turėti tokią pačią versiją šios priemonės. Svarbiausia, kad e, šį produktą galima būtų įsigyti skaitmeniu būdu. Man labiausiai rūpėjo apsauga. E, taupantieji neturėtų prarasti jokių savo santopų, o įmokos ir mokesčiai neturėtų sumenkinti jų kapitalo. Kapitalo apsaugą galima užtikrinti E, pateikiant kapitalo garantiją ar naudojant principus, kurie mažintų riziką. PEP yra pensinis produktas, tad jeigu turi 35 kapitalo anuiteto formą, tai tuomet pasieki tą ribą, kuomet jau gali turėti šią priemonę. Na, o be bazinės, bazinio varianto yra ir kitų variantų dar. Svarbiausia šios priemonės sėkmiai yra valstybių narių parama. Tik jos gali numatyti mokestinės lengvatas, e, kad ši priemonė galėtų konkuruoti su nacionalinėmis priemonėmis. Todėl aš džiaugiuosi tais pakeitimais, kurie siekia užtikrinti, kad e, PEP taikomos sąlygos nebūtų mažiau palankios negu nacionaliams produktams. Tokiu būdu mes sukursime tikrą pensijų produktų rinką e, ir jaunosios kartos ir šeimos su mažesnėmis pajamomis galės tuo pasinaudoti. Ačiū toliau pasisakantį frakcijų vardu ir pirmiausia ponas Hayes. EPP frakcija dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti Sofiją Intfeld ir visus kolegas, kurie dirbo siekiančio rezultato. Noriu padėkoti komisijai taip pat. Praėjusiais metais mano šalyje 30 tūkstančių Europos piliečių atvyko į darbą, nes Airija yra visiškas užimtumas. Daugelis jų yra jaunimas, daugelis atvyksta į Airiją padirbti 4-5 metus ir grįžta į savo šalį ar į kitą šalį. Labai svarbu, kad žmonės pradėtų tampyti, taupyti anksti, kaip sakė komisija. Ir vienas iš pranašumų, kurį teikia šis PEP, kad tai yra Europos produktas. Tai yra ne pabaiga, tai yra pirmieji žingsniai, maži žingsniai, bet tai yra svarbus žingsnis, kad e, ši žinia būtų perduoda jaunimui, kurie atvyks į Airiją ar kitur, jie galės pasinaudoti visos Europos pensiją. Antra, svarbu yra tai, kad tai yra kapitalų rinkų sąjungos dalis. Mes turime siekti jungties tarp investicijų ir taupančiųjų. Tai yra problema kol kas Europoje. Iš mano perspektyvos žvelgiant, svarbu, kad šią pensiją galėtų teikti, šį produktą galėtų teikti daugelis teikėjų. Kad, ir dabar įvairios draudimo bendrovės galės šio pagrindu pasinaudoti. Bet aš noriu pakartoti, kad tai yra trečiojo ramščio produktas. Ir tai yra savanoriškas produktas. Jis jokių būdų E, nesikerta su pirmo ir antro ramščio pensijomis. Tai yra produktas, e, užtikrina stiprią vartotojų apsaugą, užtikrina visišką kaštų skaidrumą. E, prima, privaloma yra teikti informaciją, patarimus, keisti teikėją, jo pos priežiūrą ir taip toliau šio pasiūlymu e, padarėme gerą pradžią, bet tai yra jokių būdų dar ne pabaiga. Bet problema, su kuria Europoje susidurėme, yra sprendžiama. E, numanoma, kad 60 metais vienas darbuotojas e, uždirbs pinigus dviem pensininkams. Jeigu mes neskatinsime žmonių taupyti, tai bėgant metams situacija vis blogės. Ačiū. Tajas. Pone Heis. Ponas Gigold, e, noriu užduoti Jums klausimą, ar sutinkate atsakyti? Pone Gigoldai, prašom. Ačiū, kad sutikote atsakyti į mano klausimą. Pirmiausia, noriu turiu deklaruoti, kad po kelių metų darbo su Brainu mes, aš aš jaučiu puikiausius jausmus jums, nors dėl esmės daug dažnai nesutarėme, tačiau turiu pasakyti, kad mūsų elgesio kodeksas tre, Šioje straipsnio trečioje dalyje sakoma, kad prieš pasisakant reikia deklaruoti bet kokį potencialų interesų konfliktą žodžiu ar raštu. Tačiau jūs sutikote išeiti iš šio, išeidamas iš šio parlamento tapti e, Airijos bankinių bendrovių vadovu. Ar nematote potencialaus interesų konflikto? Taip, Toliau socialistų ir demokratų vargsis vardu ponė Konsarė. Pusantros minutės. Sosialidemokraattinen. Dėkuoju, panė pirmininkė. Socialistų ir demokratų frakcija kritiškiau žiūri į šį pasiūlymą negu kiti kalbėjo kolegos. Aš asmeniškai esu palankiai nusiteikusi todėl kad e, manau, kad tai yra tinkami pokyčiai. Mes norime užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų, kad žmonės, piliečiai galėtų laisvai judėti iš vienos valstybės e, į kitą. Su PEP pasiūlymu kaip tik tai ir einama šitą linkmę. Piliečiai kritikuoja ES, kritikuoja tai, ką mes darome, nugastauja dėl savo ateities ir dažnai taip yra todėl, kad jie dirba ne vienoje valstybėje ir e, jiems iškyla problemų, pavyzdžiui, dėl pensijų. E, su PEP e pasiūlymu kaip tik tai ir gerinama šio požiūriu padėtis ir yra bandoma įsiklausyti į e, piliečių nugastavimus. Aš manau, kad PEP e yra gera idėja E, daug padaryta, kad vartotojų apsauga būtų aukštesnio lygio ir būtent tai yra geras dalykas, būtina užtikrinti kaupiamo pensijinio kapitalo garantijas. Šis produktas bus patrauklus tik tuomet, kai tas produktas bus su europiniu ženklu ir bus Europos e, lygmens produktas. Dėkoju. Dėkuoju. FR frakcijos vardu ponas Liukė. Pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Vienas dalykas yra aiškus. Pensijos, kaip sakė Blumas, yra esminės svarbos dalykas. Tačiau e, dabar yra daug netikrumo turint omenyje Europos e, centrinio banko politiką, labai sunku numatyti kaupiamąją pensiją, kuri remtųsi palūkanomis. Labai gerai, kad yra skatinama taupyti, tačiau jeigu palūkanos yra e, praktiškai neegzistuojančios, tai e, e viskas netenka prasmės. Tai, ką daro Europos e, Sąjunga, tai ką daro centrinis e, bankas, yra labai e, neigiama. Kita vertus, PEP produktas yra neskaidrus, per daug komplikuotas ir rinkoje toks produktas neišgyvens. Taip pat pasiūlyme numatytas numatytos informavimo nuostatos nėra pakankamas. Pardavėjai, ponė Gyguldai, dažniausiai susiję su interesų konfliktu. Manau, kad tos, toks produktas kol kas yra nesubrendęs pakankamai rinkai. Ponas Kališambau, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, visus e, šešėlinius pranešėjus ir ko pranešėjus. Ši tema yra be galo sudėtinga, labai techninė tema, labai techninės rytis. Ką tik tai buvo kalbama apie centrinio banko pinigų politikos e, klaidas ar netinkamą požiūrį. Ample darbo grupės pirmininkas nuo pat pradžios pabrėžė, jog šio pasiūlymo tikslas yra užtikrinti ores pensijas tiems piliečiams, kurie dėl istorinių priežasčių negali gauti deramo lygio pensijos, dėl e, to, kad nacionalinės sistemos nenumato kitokių galimybių. Tad e, šiuo pasiūlymu bandoma geriau apsauganti pensininkus. Ar kapitalo garantijos yra pakankamos? Čia taip, kai, šiais aspektais galbūt kai kas gali būti e, patobulinta. Ar e, EJOPAI atliekant priežiūrą europinė dimencija yra išsaugoma. Na, čia taip pat galima būtų kai ką pagerinti, tačiau apskritai tai yra geras produktas ir jo kritika yra demagoginė. Ponas Šerdevan, GUE. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie tokio pobūdžio produktus, reikia visuomet prisiminti, jog e, tai labai glaužiai siejasi su užimtumo politika. Pensijų privatizavimas yra e, klaida ir tai įrodo e, atitinkama politika Junktinėse valstijose. Pirkėjams pirkėjams e, produktas turi būti prieinamas tiems e, piliečiams, kuriems iškyla skurdo grėsmė ar jauniems e, ar, ar, ar jaunimui toks produktas nepasiteisins ir tuomet mes pasisakome prieš jį. Pana Sekaut, žalių frakcijos vardu. First... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą dėl šio produkto ir svarbiausia yra pabrėžti tai, kad yra privačių pensinių, pensijų produktų Europos rinkoje jau dabar, jie yra nereguliuojami. Taigi čia mes tiesiog galiausiai pradedame reguliuoti privačius pensijų produktus ir man atrodo, kad geriausia, ką darome, yra tai, kad sukūrėme bazinę visą europinę pensijų produktų sistemą. Tokiu būdu apsaugome vartotoją ir nepaliekame viso to rizikos fondams. Galima kritikuoti taisyklės, tačiau svarbiausia tai, kad mes turime mokesčio viršutinę ribą nustatę ir taip pat turime pasirūpinti ir noriu paklausti, paprašyti komisijos, kad būtų užtikrinama, jog tikrai nekiltų mokestis daugiau nei vienu procentu, įskaitant visas sąnaudas. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir dar vienas dalykas, mes visi žinome, kad nėra keičiamos bazinės pensijos šio produktu, tačiau akivaizdu, kad komisija turi aiškiai parodyti pasirūpinti, kad taupimo programuose ateitys, ateityje dar nebūtų labiau mažiamos pirmo ramšio išmokos. Ir tokiu atveju tas trečiasis ramsis yra kaip papildoma priemonė, ji nekeičia jokio kito ramšio pensijų. Dėkoju dabar pona Zalstra, NF frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Niderlandų parlamentas priešinasi Europ, visą europiniam pensijų produktui. Tai yra labai svarbus pokytis mūsų šaliai. Kai Niderlandų ministras balsavo prieš tai taryboje, galiausiai jam nieko nepavyko pasiekti, jis liko vienas, niekas jam nepritarė. Tačiau pagal atitinkamą straipsnį yra teigiama, kad komisija neturėtų kištis į nacionalinės priemonės. Aš norėčiau paklausti komisijos štai ko Aš tą klausimą uždaviau ir prieš galybę mėnesių, bet nebuvo atsakyta, kodėl mes imamės tokių priemonių ir kodėl yra kišam, kišamasi į Niderlandų sistemą. E, dabar turėsime apginti savo poziciją Niderlandų parlamente ir trečiai kartą Niderlandai nori sukurti savo pensijų sistemą, kuri būtų uh, apsaugota nuo ES, bet ta galimybė mums nebuvo suteikta. Siūl, produktas turi būti siūlomas nesikišant į valstybės narės suverenumą. Tokia, jeigu, kaip sakė pranešėja, toks produktas labai svarbus, kalbant apie ES ateitį, tai, tai gal tada ES galėtų palikti nacionalinės pensijų sistemas ramybėje, juolab, kad jos geriausiai atspindi šalių poreikius, o tie poreikiai gali skirtis Ir ES kišimasis šiuo atveju naikina nacionalinį suverenumą ir nėra parankus darbdaviams, dėl to mes balsuosime prieš. Dėkoju. Dabar Zarenopolus, neprisijungus jų vardu. Visa europinis asmenės pensijos produktas, apie kurį šiandien kalbame, yra pensijų sistemos kapavietė ir tai iš tiesų labai pavojinga ypač jauniems žmonėms. Tai sukels jiems problemų, kalbant apie pensiją, sveikatos priežiūrą ir tai paveiks ir socialinio saugumo sistemą. Valstybė jau nebeprisima atsakomybės, dabar visa atsakomybė tenka darbuotojams ir mes kalbame apie papildomas lėšas, kurios bus pridedamos prie tų menkų valstybinių pensijų, nėra jokių garantijų, kad susigražinsi tai, ką įmokėjai ir visa tai galiausiai pateks į vertybinių popierių biržas ir įmonės klėstės. Tai yra dar viena dovana privatau, privatiems draudikams ir bankams. Taigi reikia skambinti pavojaus varpais, nes kalbame apie naują, naujus liberalius, neoliberalius demokratus, kurie susivienio su kairiaisiais reikia visada balsuoti už komunistus. Tai vienintelis būdas apsaugoti darbuotojų teisės. Dėkoju. Kiti kalbėtojai, pirmiausia, ponas Pospišil, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu vienas iš parlamentarų, kuris remia šį pasiūlymą ir pritariu tam siūlymui ir norėčiau pasakyti, kad įvairių kolegų išreikšti susirū, susirūpinimo žodžiai, kad tai pakenks nacionalinėms pensijų sistemoms. Tai, tai tikrai nepagristi argumentai ir buvo aiškiai pasakyti, kad tai yra papildomas produktas, dar viena galimybė rinktis vartotojams, kai jie masto apie tai, kaip pasirūpinti sotesnė pensija. Ir jeigu tų galimybių atsiranda daugiau priva, privačių pensijų rinkoje, tai ir puiku. Sukūrėme dar vieną galimybę piliečiams susitaupyti pensijai, sukūrėme dar vieną tre, trečiojo ramščio pensijų produktą ir jokių būdų mes nesumenkiname nacionalinių valstybinių pensijų sistemų. Turime puikiai tai suprasti ir kai, kurie, kai kurių jūsų būkštavimai iš tiesų nėra pagristi. Niekas net ir nekalba apie tai, kad bus suvienodintos pensijų sistemos Europoje ir kad bus sunaikintos nacionalinės, sunaikintis nacionaliniai ypatumai. Aš sveikinu šį pasiūlymą ir tik ketvirtadalis vidutinio amžiaus žmonių turi privačius pensijų produktus. Tai yra labai nedaug. Nes ta karta, kuri dirba dabar, negaus jokių finansų iš valstybės. Valstybė nesugebės užtikrinti visiems reikiamų pensijų. Taigi mes turime rūpintis, kad žmonės pradėtų taupyti, pensijai. Ir ši priemonė mums leis pasiekti šio tikslo. Ir dar vienas dalykas. Aš būčiau norėjęs, kad tas produktas būtų buvęs ambicingesnis. Ir apmaudu, kad komisija ir taryba nesugebėjo susitarti dėl mokestinių privalumų šiam produktui. Jeigu būtų tų mokestinių privalumų, tai tas produktas būtų konkurencingesnis lyginant su valstybiniais produktais ir būtų patrauklesnis mūsų piliečiams. Dėkui. Dankeschön, Frau Arena, Sie haben zwei Minuten. Dėkui, Pone Arena, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie pensijas, tai šiandien Europoje mes e, turėtume visų pirma kalbėti apie pirmojo ramščio pensijas ir kaip užtikrinti, kad e, kiekvienas per savo darbo laiką uždirbtų pakankamą pensiją. Dabar mes šiandien kalbame apie trečiąjį pensijų ramstį, trečiąją pakopą ir galvojame, kad e, šis trečiasis ramstis išspręs pirmojo ramščio problemas. Aš manau, kad mes truputį klystame. Ir kuomet pasižiūrime, kokios yra Europos semestro rekomendacijos, tai matome, kad e, Europos komisija siūlo pirmojo ramščio plotmėje mažinti išlaidas. Ir pagal tą logiką e, viskas pe, pe, perkeliama į, į trečiąjį ramstį. Man atrodo, kad e, mūsų prioritetas vis dėlto turėtų būti pirmasis ramstis, pirmojo ramščio pensija. Tai, kas e, siūloma trečiojo ramščio lygmenių šiame pasiūlyme, kelia kai kurių sunkumų, nes perkeliamumas gali būti vykdomas e, tarp dviejų valstybių narių, to tarpo tai pristatoma kaip Europos produktas. Toliau e, kita problema, kad e, mokesčių vengimas gali prasidėti dėl to trečiojo ramščio pasiūlymo, nes galima kaupti vienoje valstybėje, o naudotis pensiją kitoje valstybėje, jeigu mokesčių požiūriu tai yra naudingiau. Todėl aš manau, kad tas pasiūlymas, kuris yra pateiktas, iš tikrųjų neatspindi pensijų sektoriaus problematikos ir gali sukelti mokesčių e, vengimą, todėl aš balsuosiu prieš šį pasiūlymą. Dėkoju. Nematau ponės Tarbatį salėje. Ponas Selimovič, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Labai malonu matyti, kad, matyti, kad e, šis parlamentas e, padės piliečiams pasinaudoti visos Europos pensijų produktų. E, šiandien pardavinėti prekes visoje rinkoje yra normalu, bet jeigu kalbame apie kapitalą, dar toli reikia nueiti. Šio visos e, Europos pensijų produkto pristatymas leis e, sutaupyti perkant nacionalinį pensinį planą ar per, persikelti savo pensiją į kitą šalį. Tai gerai, piliečiams tai nėra privaloma sistema, ji yra trečiojo ramščio e, savanoriška sistema, ji nepakeičia esamos sistemos, tik ją papildo. Ir ji padės tiek e, vartotojams, tiek, tiek, tiek tiekėjams, aš nemačiau problemų. E, užtruko beveik dešimtmetį, kad tai padarytume ir buvo pasipriešinimo ir iš finansinės pramonės, ir iš kai kurių kitų šalių institucijų, bet man atrodo, kad tai gerai konkurencijai ir taip pat e, atitinkamai piliečiams. Ko pasiekiame čia? Atsiras galimybė piliečiams, kurie negali gauti padarios pensijos kai kuriuose šalise šiandien ją gauti. Jeigu viskas bus lankščiau perkeliama, perkeliama būsta pensija, lengviau suprantama ir, aišku, pigesnė daugumai Europos šalių ir piliečių. Būtent tai, ką ta gali padaryti bendroji rinka ir ES. Taip turėtume tuo didžiuotis. Ačiū. Ačiū. Toliau pane Lopes Bermecho. Frakcija. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. E, jūs kūrėte mitą, kad e, valstybės pensijos yra netvarios ir šio naujo produktų atverėte naujas duris spekulacijams Europams. Europoje. Finansinis produktas e, negalės niekada užtikrinti garantijų piliečiams, jis tik tai bus naudingas dėl mokestinių nuolaidų turtingiausiems ir bankams, nukreipiant kuklės e, darbuotojų santaupas į e, jų skrinės. Bus panaudojami didžiuliai pensijų fondai E, kurie vaidins vaidmenį pasaulinėje bankų sistemoje. Pensijos turėtų būti skirtos apsaugoti žmonės, bet jūs propaguojate rizikingas sistemas, neslikiant jokių realių garantijų išsaugoti sutaupytą kapitalą. Vienintelė alternatyva yra stiprinti valstybinius pensijų sistemą. Tai yra vienintelis būdas kovoti su skurdu. Ačiū toliau, panas Gygal, vieną minutę. Ponios ir ponai, Kolegos, e, išgirdau daug gana prieštaringų e, argumentų, e, kalbančių prieš šį pensinį produktą. Aš manau, kad jokios abejonės nėra, kad papildoma pensija neduoda jokio finansinio pranašumo, jokių mokesnio pranašumo ir dėl gerų priežasčių, nes turime užtikrinti, kad teisės aktai nekenktų tikrai pensijų sistemai, o privačių pensijų produktai būtent reiškia, kad e, šis produktas galės leisti žmonėms įpirkti tokį produktą. Tie, kurie negali nusipirkti pensijos privačioje rinkoje, galės dabar tai padaryti, tai nieko bendro neturi ben su, su mokesniu vengimu. Jeigu dirbai vienoje šalyje e, ir ten gauni, užsidirbai pensiją ir perskirpa to į kitą šalį, tai nėra mokesčių vengimas, tai yra tiesiog laisvė pasirinkti, kur gyventi. Labai keistų argumentų išgirdau e, šioje diskusijoje. Pone Gygold, pone Arena, noriu Jums užduoti klausimą. Pone Gygold, kai Jūs kalbate apie tuos e, paprastus žmonės, tai ką jūs turite galvoje? Kai yra uždirbama 2000 eurų per mėnesį, ar jūs manote, kad to pakanka, kad turėtumėt normalią pensiją, kuomet prasideda pensinis amžius? Juk ne. Ir kuomet e, kaupiamoji pensija yra naudojamasi privalomai toje valstybėje, kur e, buvo kaupta ta pensija, tai, tai yra geras dalykas, tačiau taip nėra tekste. Tuo tarpu jūsų argumentas yra turtingo žmogaus argumentas, kuris e, netitinka realybės. Na taip, jūs labai garsiai tai pasakėte, bet jeigu pažvelgsime į faktus. Aš manau, kad žmonės, kurie nėra tokie turtingi, uždirba mažiau negu 1200 eurų per mėnesį, bet jie vis tiek taupo. Ir būtent e, jūsų argumentas e, yra tam tikras pensinis nacionalizmas. Jeigu moki į pensijų sistemą vienoje šalyje ir turi ten pasilikti ir to džiaugtis. Nes jeigu prancūzas nori išeiti ir po pensijos gyventi Ispanijoje, tai puiku, bet jeigu sistemos skiriasi, tai skiriasi, bet tai tokia yra laisvė Europoje. Ačiū ponas Nadinos vieną minutę. Svarbiausia, ES turėtų rūpintis tuo, kad piliečiai būtų gerbiami ir jų darbas būtų gerbiamas. Ir mes norime suvaldyti visokį įvairiai lygiai privatizavimą ir stiprinti universalias pensijų sistemas. O čia jūs siūlote grinai investicijas nukreiptą produktą, kuris bus privalomas valstybėms narėms ir siūlytų mokesčių lengvetas. Tvari e, sistema turėtų būti tokia. Minimali garantuota pensija, privalomas draudimas, e, nustatytos įmokos, nustatytos išmokos ir rezervų kūrimas taip pat ilgalaikiai struktūrinės santaupos. Tik tokiu būdu valstybinė pensijų sistema bus tvari ir užtikrins padarės pensijas. Aišku, kiekvienas pilietis gali apsispręsti, ar jis nori papildomos privačios pensijos ar ne, bet valstybė turi sukurti taisyklės, tinkamas taisyklės, kad nebūtų nesažingos konkurencijos, kuri kenktų valstybinėms sistemams. Ačiū. Ačiū, Benif ponas Benifei, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien balsuosime dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto, trečiojo ramšiaus produkto, kuris bus papildomas produktas palyginus su pirmojo ir antrojo ramšiais, yra labai svarbus balsavimas. Tai yra galimybė e, privačiai kaupti pensijas, tai prisideda prie ekonomikos augimo, taip pat konkrečiai prisideda prie kapitalo rinkų sąjungos. PEP taip pat e, gali vaidinti svarbu vaidmenį, mažinant atotrukį tarp e, pensijų, tarp įvairių valstybių nary. Labai svarbu, kad pensijos produktai būtų konkurencingi ir aukštos kokybės ir patrauklus piliečiams. E, ES e, piliečiai, kurie ir ypač jauni, kurie daug juda ir dirba ne vienoje valstybėje narėje, tuo būdu turės papildomą e, galimybę kaupti e, pensijas nepriklausomai nuo pensijų teisų sukauptų kitais lygmenimis. Tačiau mes žiūrime kritiškai į kai kuriuos teksto aspektus po trilogų. Pavyzdžiui, dėl draudimų, profesinių pensijų ir e, dėl e, pardavėjų kai kurių aspektų. Manau, kad ateityje reikėtų dar kai ką pakoreguoti. Dėkuoju. Kolega Noktegal. Pone Noktegal, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mane išrinko Olandijos žmonės būtent tam, kad aš padėčiau vidaus rinkai ir šiek tiek atneštume į Europą Rotterdamo dvasios. Aišku, mes norime apsaugoti ir europiečių, europiečius. Tai, ką mes esame įgyję Olandijoje ir norime apsaugoti, yra pensijų sistema. Turime 13 milijardų santaupų atidėtų tiems, kurie galėtų padoriai gyventi pensijoje daugiausia. E, sutaupo būtent Olandai. Dabar turime naują pensijų produktą. Aš bijau, kad e, čia bus daugiau europinio kišimas į mūsų pensijų sistemą. Aš noriu aiškiai pasakyti, nes tie žmonės, e, e, kurie gali kalbėti savo pensijų santopas, būtent Olandai. Punas Urban Krespo, prašom. Labai ačiū. Pensininkams jau nusibodo klausytis, kaip Europos institucijos kalba, kad pens, valstybės pensijos nėra tvarios. Kalbame apie žmonės, kurie dirba visą gyvenimą, kad galėtų gauti padorę pensiją. Kaip visuomenė mes turime garantuoti tokias pensijas. Tai nėra e, kažkokios tai uh, uh, uh, palaima, tai yra pareiga. Mes turime kurti tokią aplinką, kad e, pensijos būtų padorios ir nesudegtų tos pensijų sistemos. Turime remti valstybinės pensijų sistemas, o ne perėti prie privatizavimo. Turime remti ir tas moteris pensininkės, kurios dirba daug ir kovoja daug ir gina visų interesus, ne tik savo interesus, bet visų pensininkų interesus. Turime ginti valstybės pensijas. Ačiū, ponia Miranda, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Šią, šią savaitę parlamentarai gavo tūkstantį e, elektroninių žinučių iš pensininkų, ypač iš Ispanijos, reikalančia ginti valstybinės pensijų sistemas. Ta aš darysiu. Jeigu kalbėsime apie padarės pensijas, tai jeigu gauni 400 eurų, na, Galicija tik tai žmonės gauna 2-300, tai to, su tokiamis pajamomis tokių privačių produktų neįpirksi. Komisarė, tai yra tam tikris pastai trejetas priverčia valstybę mažinti pensijas, vykdyti pensijų e, reformas. E, pensininkų teisės yra pamintos ir mes nežinome, ar ateities kartos šis gaus pensijas. Taigi šis produktas padės tik tai tiems, kurie uždirba didžiausias pajamas, o tai reikš e, ir valstybinių pajamų kritimą, kuriuos būtų galima nukreipti į visuomeniai naudingas e, sritis. Taigi aš balsuosiu prieš šį pasiūlymą. Tank dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Kapitalo rinkų sąjunga buvo pradėta kurti dar šią kadenciją ir mes matėme dešimtis pasiūlymų pateiktų Vienas iš jų yra PEP e pasiūlymas. Ar tai tikrai prisideda, kuriant kapitalo rinkų sąjungą? Na, kitoje kadencijoje turėsime padirbėti geriau. Europos parlamentas bandė patobulinti tuos pasiūlymus, tačiau kas čia yra to visą europiškumo, koks yra tas viso europiškumo aspektas, jeigu viskas lieka nacionaliniu lygmeniu? Turite, turime vertinti, vertinti visą kapitalo rinkų sąjungą, o kaip yra dėl laisvanoriškumo, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie tą šalis, kurios neturi tokios galimybės ir kodėl mes turime būti suinteresuoti pensijų produktu. Suinteresuotumas yra labai nedidelis. Olandijoje mes dažnai sakome, kad, na, žala nepadaryta, bet aš manau, kad tai yra labai ciniškas požiūris į teisės aktų rengimą ir aš manau, kad turime atmesti šį pasiūlymą. Dėkoju. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Yra nemažai norinčių pasisakyti, ponas. E, Marinio Epinto. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pradžioje norėčiau pabrėžti, kad išklausęs visų pasisakiusiųjų, galiausiai nusprendžiau balsuoti už šį pasiūlymą, kadangi laikausi nuomonės, jog čia nebus jokios konkurencijos su nacionalinėmis pensijų sistemomis, tiesiog bus atveriama galimybė žmonėms, kurie taupo užsitikrinti savo naują papildomą sistemą. Tiesiog nėra konkuruojama su nacionalinėmis pensijomis, o jos yra papildomos. Ir tai yra gerai. Tai nėra jokia grėsmė nacionalinėms sistemoms, jos ir toliau veiks ten numatytas privalomas visiems, privaloma visiems įmoka į nacionalinės pensijų sistemas. Na, o tie, kurie papildomai šiek tiek susitaupė, Kartais gal jie investuoja į ne, ne visai tinkamus produktus, dabar jie galės investuoti šiek tiek saugiau ir geriau ateityje. Ir aš manau, kad yra geras pasiūlymas ir jis iš tiesų yra papildomas produktas, nekonkuruojantis su nacionalinėmis sistemomis. Ačiū ponia Kuneva, vieną minutę. Dėkoju ponia pirmininkė, artėja rinkimai ir kokį signalą parlamentas e, galėtų nusiųsti piliečiams. Ar mes norime jiems pasakyti, kad norime, jog stambus rinkos veikėjai dar labiau praturtėtų, o už tai turėtų sumokėti darbuotojai. Europos vadovų taryba skuba ir bando pagelbėti rinkoms susisemti žmonių santaupas, žmonių, kurie rūpinasi savo senatvę vyriausybės net nesutarė dėl e, išmokų ir kompensacijų ir ką, ką jie gaus, kai persikels iš vienos valstybės į kitą. Taigi labai prašau, pamastykime daugiau apie tai ir pagalvokime, kaip būtų galima patobulinti valstybinės pensijų sistemas ir nepereikime prie tų privačių pensijų produktų ir sistemų. Pirmininkė, dėkoju. Sen, Senra Rodžykės. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, kolegos. Aš manau, kad ši, šis visauropinės pensijų produktas yra įžeidimas darbo klasėms, tai yra įžeidimas jauniems žmonėms, kurie turi neužtikrintas darbo sąlygas, tai yra įžeidimas moteriams ir galybei, daug, galybei kitų žmonių, kurie neturi darbo. Aš manau, kad jeigu mes tikrai norime užtikrinti valstybinės pensijas, padorės pensijas žmonėms, tai turime balsuoti prieš šį visą europinį pensinį produktą. Ir labiau pasitikėti tokiu reglamentu, tokiu reguliavimu, kuris padėtų valstybėms narėms sustiprinti savo valstybinės pensijų sistemas, kad būtų galima užtikrinti žmonėms padorės pensinės pajamas. Jeigu norime gyventi padoriai senatvėje, viskas neturi priklausyti tik nuo mūsų sugebėjimo taupyti. Čia yra kažkokia, turi būti taikoma kitokia etika. Kai valstybinės lėšos yra skirtos tam, kad būtų mokesnės lengvatos taikomos šiems prieftiems produktams, tai tokiu būdu valstybinės lėšos yra atimamos ir atiduodamos tiems, kurie pardavinės tos produktus. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū komisijos nariai, žodis Jums prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems nariams už labai įkvepiančias gan karštas diskusijas šiuo svarbiu klausimu. Aš pirmiausia norėčiau aiškiai pasakyti, kad pats svarbiausias dalykas visiems yra tai, kad mūsų valstybinės pensijų sistemos ir būtų gyvybingos ir kad galėtų užtikrinti reikiamas pensijas. Taigi valstybėse narėse mes turime skirti daugiau pensijų valstybinių pensijų reformoms, tam, kad jos būtų stipresnės ir netgi stip, tuo metu netgi, kai senėjančių žmonių skaičius mūsų visuomenėse labai smarkiai auga. Taigi turime padaryti viską, kad sustiprintumėme valstybinių pensijų sistemas. Tačiau šis konkretus produktas PEP e nėra absoliučiai susijęs su valstybinėmis pensijomis ir nekeičia valstybinių pensijų sistemos. Tiesiog yra pateikiama daugiau alternatyvų piliečiams. Daugelie valstybių narių, jeigu pažvelgtumėme į statistinius duomenys, pamatytumėme, kad tie žmonės, kurie turi laikinus darbus, neturi nuolatinio nuolatinės ilgos karjeros, bet dirba laikinus darbus. Gan dažnai mažai ir uždirba, jie nori papildyti savo valstybinės pensijas, įsigydami privačių pensijų produktus. Ir dabar mes suteikiame daugiau galimybės rinktis. Mes sukūrėme reglamentus, taisyklės, kad būtų reguliuojami dabartiniai pensijų produktai. Ar tai yra blogai? Nemanau. Tai yra pozityvus dalykas. Nes tokiu būdu kuriama konkurencija tarp paslaugų teikėjų ir paprastai tokia konkurencija reiškia, kad produktai yra saugesni, kokybiškesni ir pigesni vartotojams. Taigi, aš supratau, kad šis, šiuo klausimu gan lengva yra pasinaudoti uh, skleidžiant netikslę informaciją. Yra skleidžiama tokia informacija, neva bus privatizuojamos valstybinės pensijos. Visi turi suprasti, kad tai netiesa. Netgi maist, maisto, maistos yra parduodamas privačiose įmonėse. Aš suprantu, kad ideologijos skiriasi ir prioritetai skiriasi. Aš nemanau, kad kas nors šioje salėje norėtų skleisti tokią netikslę ir neteisingą informaciją mūsų rinkėjams, nes tai yra neatsakingas žingsnis. Yra ge, geriau paaiškinti ką reiškia konkrečiai šis pasiūlymas ir šis produktas mūsų visuomeniai. Ir tuo pačiu metu pasakyti, kad turime elgtis atsakingai ir pasirūpinti, kad mūsų valstybinės pensijų sistemos būtų geroje būklėje ir ateityje, kai bus mažiau dirbančių žmonių ir daugiau žmonių, kurie bus pensinio amžiaus ir kurie gaus valstybinės pensijas. E, dėkoju. E, pranešėja, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė ir parėmė šį pasiūlymą. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir pirmininkavusioms valstybėms, ypatingai pirmininkavusiai Austrijai, kuri daug prisidėjo, taip pat komisijai. Ir norėčiau pasakyti tiems kolegoms, kurie neigiamai kalbėjo ir balsuos prieš dauguma jų jau faktiškai išėjo iš salės, nes akivaizdu, kad jiems net neįdomu išklausyti argumentų, bet aš išgirdau daug klaidinančių žinių šiose diskusijose, kaip sakė ir komisijos narys. Pavyzdžiui, buvo teigiama, kad jeigu balsuosi prieš, tai asmenės pensijų produktus išimsime iš rinkos. Nesąmonė, tie, kurie balsuos prieš, turi žinoti, kad jie padės rinkos kaubojams, nes rinkoje jų yra. Ir kaip e, Bas Eichhau teisingai sakė, tai yra vienintelis būdas juos sureguliuoti. Ir taip pat e, buvo sakoma, kad jeigu balsuosi už, tai susilpnėsi valstybinių pensijų sistemas. Nesąmonė, visiška nesąmonė. Tai yra visiškai skirtingos sistemos ir tiems kolegoms, kurie balsuos prieš, norėčiau pasakyti, vietoj balsuodami prieš kreipkitės į savo nacionalinės vyriausybės ir pasakykite, kad jos turi reformuoti ir sustiprinti valstybinės pensijų sistemas, nes tai visiškai nesusijęs su PEP. E ir jeigu valstybinės pensijų sistemos yra silpnos, tai taip yra dėl to, kad nacionalinės vyriausybės jų nereformuoja. Ir galiausiai kolegoms Olandams dabar jau olandiškai pasakysiu. Taigi šiandieną vėlgi mes girdime, kad Europa atima mūsų pensijas. Europa bando uh, įkišti nagus į Olandų pensijų sistemą ir pensijinės santaupas. PVV, PVD. Yra įvairių šalių ir partijų, kurios kalba nesąmonės. Jeigu buvo sakoma, kad jeigu balsuosime už PEP, tai bus, bus e, užtikrinsime mokesčių vengimą. Ne, tai šis reglamentas, reglamentas absoliučiai nėra susijęs su mokesčių politika. Pone Arena, kuri galiausiai sugrįžo į salę, jai norėčiau pasakyti, kad mokesčių politika nekeičiama absoliučiai. Tai yra nesąmonė. Perskaitykite reglamentą. Reglamentas jame kalbama apie tai, kad nustatomi standartai vartotojų apsaugai kalbant apie produktus, kurie jau yra rinkoje. Tai tiek. Jūs turėtumėte pasveikinti, tai mes atsižvelgėme visus jūsų frakcijos pakeitimus, kurie ne, nebūtinai buvo aptariami dėrybose, išskyrus poną Gualtierį, kuris puikiai padirbėjo, taigi socialdemokratai tikrai turėtų paremti šį pasiūlymą. Dėkoju. Äh, Dėkoju. Matome, kad jau prasideda rinkiminė kampanija iš äh, išgirstų komentarų. Diskusija baigta, balsuojama bus 12 val. Kitas darbo tvarkės e, punktas yra pono Kaza pranešimas tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir teninio gyvenimo pusiausvyrą. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Kaza keturioms minutėms. Ačiū, pane pirmininkė. Liko keli žingsniai iki sudarimo plenarinėje sesijoje. Sitikinęs, kad ši direktyva leis e, padidinti tiesioginės investicijas į šeimas visoje Europoje. Aš manau, kad tai, ką pristatome šiandien, yra subalansuotas teisinės aktas, kuris numato minimalius reglament, minimal reglamentavimą, e, taip pat numato vienodą galimybę gauti e, tėvystės, vaiko priežiūros atostogas tiek vyrams, tiek moteriams ir užtikrinti lankščias darbo ir atostogų taisyklės. Šis direktyva numato dešimties atostogas tėvams, penkių dienų abiems tėvams, penkių dienų atostogas prižiūrintiems asmenims ir teisę tėvams prašyti lankščių darbo ir atostogų sąlygų. Puiku, kad e, ši direktyva užtikrina didesnės teisės tėvams ir prižiūrintiems, e, siekiame didesnio lyčių lygybės, lygmens, kad e, atsakomybę už vaikų priežiūrą būtų galima padaryti, pa, paskirstyti e, vienodžiau. Per diskusijas mes e, siekiame panaikinti lyčių skirtumus profesinio ir privataus gyvenimo atvejais. Mano tikslas toks ir buvo, kad visą tai naudinga būtų ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams. Įvairūs tyrimai rodo, kad tradiciškai būtent moteris nukenčia labiausiai, kai jai tenka atsakomybė auginti vaikus. Palyginti su tėvais ir kitais prižiūrinčiais asmenėmis, kai jos priverstos nustoti dirbti ir dėl to atsiranda neligybės ir atlyginimų ir pensijų prasme. Dėl to šios priemonės palengvins abiems tėvams dalytis vaikų priežiūrą ar e, pavesti ją giminaičiams ir tai padėtų užtikrinti, kad tėvai e, dalyvautų daugiau auginant vaikus pirmaisiais jų gyvenimo metais. Ir taip pat e, atsiras daugiau paskatų grįžti į darbą, nemažinant tėvų teisės praleisti laiką su vaikais. Moteris turėtų būti skatinamos pasiekti visą savo potencialą darbo vietoje. Taip pat reikia siekti užtikrinti, kad tėvai daugiau dalyvautų vaikų auginime. Tam reikia papildomų priemonių, kad šie tikslai būtų pasiekti. Šiandien visuomenėje reikia pripažinti ir prižiūrinčių asmenų vaidmenį. Rūpintis kažkuo e, reiškia didelį atsidavimą, kuris reikalauja fizinių ir protinių e, pastangų. Taigi reikia teikti daugiau paramos ir prižiūrintiems asmenimis. Aš manau, kad Šie pasiūlymai bus naudingi visiems šeimų nariams, kurie prižiūri e, vyresnės kartos giminaičius, e, kurie taip pat turi teisę, jie turės taip pat teisę į tam tikras atostogas. Turime atsižvelgti į šią realybę ir pabaigėme šį teisės aktą, kuris sus sukurs aplinką, kuomet e, vaikai ypač berniukai matys, kad abu tėvai dalyjasi atsakomybę. Tai padės keisti kultūrą, kai kalbame apie tokią atsakomybę. Baigdamas norėčiau paraginti Jūs pritarti šiai direktyvai. Tai yra subalansuotas įstatymas, jis geras tiek vyrams, tiek moterims, jis tai geras e, šeimoms ir ekonomikai. Tai yra labai svarbus žingsnis siekiant labiau socialios Europos. Labai ačiū. Dėkojame, kad laikėtės jums skirtą laiko. Toliau moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto vardu pane Kozlovska Rajevič. Dvi minutės. Labai ačiū pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. FM komiteto vardu norėčiau pareikšti mūsų pasitenkinimą tuo, kad baigiamas šis laukti, laukiamas ir svarbus projektas. Noriu padėkoti ponai Kazai, kuris vadovavo šiam darbui ir noriu vis, padėkoti visoms organizacijoms, kurios prisidėjo prie šio projekto rengimo labai konstruktyviai. E, šis pranešimas buvo diskutuojamas mūsų moterų e, teisų komitete, nes lyčių neligybė kelia daugiau problemų moteris. Moteris dažniausiai pirmą vietą stato šeimas, jos uh, pasilieka namuose, kai šeimos nariai susirga ir jos dėl to sumoka didesnę kainą. Tai neturėtų reikšti, kad moteris kažką aukoja šeimai, nes dėl to moterų pensijos kartais vidutiniškai yra mažesnės 40 procentų. Darbdaviai šeiminį gyvenimą asocijuoja su tuo, kad moteris gali mažiau dirbti, dėl to moteris menkiau ir įdarbinamas. Tai yra neteisinga. Šis naujas reglamentas, reglamentavimas užtikrins lankstesnį požiūrį į darbo organizavimą ir taip pat tai reikš vienodesnį užduočių pasiskirstimą tarp abiejų tėvų. Tuo pat metu būtų stiprinamos tiek moterų, tiek vyrų pozicijos. Vyrai turės teisę rūpinti savo vaikais namuose, nes tai yra labai svarbus elementas, nes jis ir suartina šeimas taip pat. Turime, reikia priminti svarbiausius elementus. Minimum du mėnesiai vaiko priežiūros atostogų, ypač ir tėvo atostogų, tai yra pasiūlymas, kuris geras visiems. Ir todėl aš noriu kreiptis į visas politinės frakcijas ir paraginti jas pritarti šiam projektui. Palaikykime e, tėvus, vaikus ir šeimas. Ačiū. Dėkoju dabar komisijos vardu ponė Tyson. Ačiū ponė pirmininkė. Gerbiami pranešėjai, parlamentarai, aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui atsakingiams ir asocijuotiems komitetams ir ypatingai pranešėjai ponui Kazai ir bendra pranešėjai poniai Kozlovskai Rajevič ir taip pat visiems šešėliniams pranešėjams už sunkų pasiaukojantį darbą dėl šios direktyvos. Jūs tikrai padarėte viską, kad būtų pasiektas geras susitarimas dėl šios svarbaus klausimo. Susitarimas nebūtų buvęs įmanomas be geros valios ir bendradarbiavimo iš parlamento ir tarybos ir jūsų ryšto siekti pozityvaus dėrybų rezultato. Tai buvo labai svarbu. Su šia direktyva mes siekiame suaktyvinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir pasirūpinti, kad jos galėtų rinktis, suderinti savo asmenį, šeimos ir profesinį gyvenimą. Taip pat labai svarbi suteikiama galimybė tėvams būti su savo vaikais, nes dabar vyrai ir moterys vis dar yra verčiami žongliruoti tarp savo karjerų ir šeimų. Ir kaip mes visi puikiai žinome, tai ypatingai aktualu kalbant apie moteris. Ir mes matome tą savo darbo rinkos statistikose. Bendras moterų užimtumas 11,5 procentiniais punktais mažesnis nei vyrų. Ir tai taipogi reiškia, kad yra ir 16 procentų e, atlyginimų skirtumas ir taip pat pensijų skirtumas, gerbiami parlamento nariai. Yra tų, kurie teigia, jog šis pasiūlymas primes taisyklės šeimoms ir bus kišamasi į jų asmenius sprendimus. Leiskite man nesutikti ir pateikti priešingus argumentus. Ši direktyva, jie siekiama suteikti daugiau galimybių, paskatų, galimybę rinktis mūsų piliečiams surasti savo pusiausvyrą tarp profesinio ir šeiminio gyvenimo, bet galutinis sprendimas be jokios abejonės priklauso kiekvienam iš tėvų. Taigi šios direktyvos dėka ir moterys, motinos ir tėvai gauna keturis mėnesius vaiko priežiūros atostogų su su šia direktyva du iš dviejų, tų iš keturių mėnesių nebus perkeliami ir bus mokama už, už juos adekvačių, adekva, adekvačiai valstybėse narėse. Aišku, komisija siekia dar ambicingesnio tikslo, bet aš manau, kad pasiektas kompromisas yra gan sąžiningas trilogo posėdžiuose. Papildomai tėvai 10 dienų gaus tėvystės atostogų, kur, už kuriuos bus mokama kaip už. Um, Lygos atveju. Ir taip pat numatyti lank, lankstus uh, susitarimai. Ir taip pat pagal šią direktyvą sureaguojama į vieną svarbiausių iššūkių, su kuriuo susidarė mūsų visuomenė, tai yra senstanti visuomenė. Nes numatant prižiūrinčiųjų asmenų penkių dienų atostogas, tokiu būdu darbuotojai galės geriau pasirūpinti savo giminaičiais, artimaisiais. Pirmąjį kartą Europos direktyvoje yra numatyta ši savoka, būtent prižiūrinčių asmenų atostogos. Gerbimi parlamento nariai, aš tikrai manau, kad ši direktyva suteikia konkrečius patobulinimus mūsų piliečių šeiminiam ir profesiniam gyvenimui. Tiesiog yra Europos socialinių teisių ramšio principai perkeliami į realybę ir žengiama žingsnis į priekį įgyvendinant Junktinių tautų tvaraus vystimosi tikslus. Dėkoju Jums labai už Jūsų sunku darbą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar periname prie kalbėtojų politinių frakcijų vardu. Dabar žodis poniai Moran Šartyje, PP. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau keltą žodžių pasakyti poniai Marijan Taisen. Aš labai uh, žaviuosi tai, ką jūs bandote įtvirtinti šitame tekste. Tai yra labai modernus tekstas ir jūs elgėtės labai drąsiai siekdama pusiausvėros šitame pasiūlyme tarp profesinio ir šeimos gyvenimo. Jūs elgėtės drąsiai, todėl kad šis pasiūlymas keičia labai senas įsišaknyjusias tradicijas mūsų visuomenėje, pagal kurias uh, Būtent moteris, būtent ant moterų pečių gula prievalė rūpintis e, šeima, e, o tai vyksta jų karjeros sąskaita ir jų dalyvavimo darbo rinkoje sąskaita. Jūs ištaisėte tą neteisybę, dėl e, kurios kentėjo tiek daug moterų. Ir visų tų moterų vardu aš noriu padėkoti Jums. Ačiū labai. Ačiū labai ir mūsų pranešėjui Davidui Kaza, jisai taip pat e, dirbo e, labai intensyviai pagal savo įsitikinimus. Aišku, kartais galima parengti gerą dokumentą, gali būti geras bendradarbiavimas tarp pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. Jeigu paskui tas darbas netesiamas veiksmingose trilogose, vis dėlto jis galų gale e, gali netapti gerų rezultatų. Tuo tarpu e, Tai yra puikus e, rezultatas, tai yra e, nauja socialinės Europos e, pastato plyta. E, dėl to keičiasi padėtis, keičiasi lyčių lygybės požiūrių, keičiasi darbo rinkos padėtis, todėl kad e, dabar e, tas, tas krūvis nebe guls vien tik tai ant moterų pečių, bus atlyginimų e, lygybė, bus e, kitais požiūriais lygybė. Dėkuoju dar kartą. Pone Arena, dvi minutės. Dėkuoju. Aš pritariu poniai Mora Šartie, pritariu jos padėkos žodžiams e, komisariai ir pranešėjams. Taip, gyvename 21-ame amžiuje, tačiau mūsų visuomenėje moteris vis dar yra diskriminuojamos. Moteris diskriminuojamos darbo rinkoje, karjeros požiūrių, atlyginimo požiūrių. Kodėl? E, priežastis yra ta, jog e, mes e, esame motinos. Taip pat priežastis to diskriminavimo yra mūsų motinystės aspektas ir ne tik tai galimybė e, turėti vaikų, bet galimybė kažkada vieną dieną turėti e, vaikų. Ir būtent todėl darbdaviai į tai žiūri kaip rizikos faktorių karjeros ar, ar, ar darbo požiūriu. Moterų užimtumas yra žemesnis negu vyrų, skirtumas e, yra E, pakankamai didelis e, ir 16 e, procentų yra atlyginimų skirtumas, virš 30 procentų pensijų skirtumas. Dabar padėtis bus keičiama. Mes pasiūlėme vieną iš potencialių sprendimų, tai yra įtvirtinti moterų ir vyrų lygybę šiais požiūriais. Aišku, mes vien tik su direktyva tos lygybės nepasieksime tėvystės e, apmokamų atostogų 10 e, e, dienų, taip pat neperdodamos vaiko priežiūros atostogos 2 mėnesiai, tai yra žingsnis į priekį. Galime, aišku, daryti tolesnę pažangą dėl atlyginimo. 5 dienų atostogos yra nauja teisė numatyta direktyvoje. Dėkoju, ponė komisijos narė, už šį žingsnį į priekį, tačiau turime būtinai tikrinti, kaip bus įgyvendinama šita direktyva. Nes ta direktyva yra tik tai tam, tiks, tam tikras standartas. Visos valstybės narės, kurios nori eiti toliau ir būti griežtesnės, gali tai daryti ir gali veiksmingiau kovoti su diskriminacija. Tačiau e, parlamento nuomonė reikia būtinai užtikrinti, kad iš tikrųjų šitą direktyvą realiai gyvendinama ir kad yra kovojama su moterų diskriminacija darbo rinkoje. Dėkoju. E CR frakcijos vardu ponė Žitananska. E, kolegyne, kolegovia. V Európskom parlamente často hovoríme o rovno... Ačiū, ponios ir ponai. Parlamente dažnai kalbame apie vyrų ir moterų lygybę, apie moterų įtraukimą didesnį į darbą ir e, darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyrą. Na, šis teisės aktas yra konkreti priemonė, kuris galėtų prisidėti prie šio tikslo sėkimo. Pasiūlymas pagristas minimalių standartų taikymu. Tai yra bus matytas europinis minimumas. E, o valstybės narės turės pakankamai erdvės e, padidinti tuos pasiūlymus kaip tai tinka to šalies gyventojams. Mano nuomonė dėl šio pasiūlymo, dėl tėvų ir motinų, kurie rūpinasi naujagimais, ar e, kai vaikų, vaikų priežiūrė reikia daugiau e, e, pastangų dėl jų sveikatos ar panašiai. Dėl to mums pavyko dėrėtis trialogos ir aš manau, kad šis pasiūlymas galėtų būti geresnis, bet tas papildomas pagerinimas gali būti paliktas valstybėms narėms. Jos turės e, daug erdvės, aišku, šios standartus didinti. Kai dėl tėvystės atostogų e, gimus vaikui, labai gerai, labai gerai, kad tėvai galės praleisti e, laiką su savo vaikais. Slovakijoje buvo daug pažadų apie tėvystės atostogas, bet nieko iš to neišėjo. Ir aš džiaugiuosi, kad e, pradėjome kalbėti apie rūpinimąsi giminaičiais Europos lygmenų ir e, tai šios nuostatas atsiranda, nes parama šeimoms yra būtina. Ačiū. Ačiū. Toliau liberalų frakcijos vardu pane Weber. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, aš manau, kad pranešėjos ir šešėliniai pranešėjai padirbėjo gerai lūkesčiai su, su šią direktyvą daugiau mažiau atitiko komisijos pasiūlymus. Šiame parlamente mums pavyko viską pakilėti aukščiau, bet po ilgų sunkių darybų su taryba galtinis tekstas prarado šiek tiek potencialo. Aš būčiau norėjusi griežtesnių nuostatų dėl tėvystės atostogų, išmokų ir e, vaiko priežiūros atostogų, nes tyrimai rodo, kad maždaug 85 procentai darbuotojų atlyginimo lygis e, skatina e, tėvus pasinaudoti savo teisėmis dėl atostogų, kitaip e, daugiau naštos tenka moteriams. Galtinės darybos dėl tarp dviejų teisės aktų leidimų neleido pasiekti, pasiekti sustarimo dėl šių aspektų. Per daug lieka valstybių narių rankose ir galiausiai per mažai pasikeitė palyginti su esama situacija. Tai yra žingsnis į priekį, bet labai mažas. Dėl prižiūrinčiųjų asmenų e, atostogų. Tai yra naujovė Europos lygmenių, bet apgalėstauju sakydama, kad e, valstybės norės buvo pernelyg atsargios ar nenorios e, čia siekti daugiau. Tyrimai rodo, kad asmenys prižiūrintis giminaičius dažniausiai yra moteris rizikuodamos savo karjerą, finansinio priklausomumu, pensijomis ir, aišku, socialiniu gyvenimu. Bet e, šis tekstas visgi yra žingsnis į priekį, nors tai ne revoliucija, bent jau dabar kalbame apie apmokamą tėvystės atostogas Europos lygmenių, apie dviejų mėnesių e, apmokamas tėvų atostogas, neperkeliamas ir galiausiai piliečiai gali reikalauti lankstumo darbe, kad galėtų suderinti e, darbas su šeimų poreikiais. Aš tikiuosi, kad ateitie šie pasiūlymai bus dar pagerinti. Ačiū toliau, Guengel, frakcijos vardu, pane Nozalės Penijas. Ačiū, pirmininkė. Motinysės ir tėvystės atostogos, būdamas tokios pačio lygio, e, ilgio, neperkeliamos vaiko priežiūros atostogos E, ne visai tai, ko mes norėtume. Mes patikėme įvairių pakeitimų. Viena dėl neperkelimumo, tai yra svarbus, svarbi išankstinė sąlyga siekiant lygybės vaikų priežiūroje ir mm, darbinėje karjeroje. Bent 80 procentų atlyginimas e, būtų gyviškai svarbus, kad tėvai nenuskurstų. Tėvystės atostogos turėtų būti privalomas juk kažkas turi pasirūpinti ir motina. Ši direktyva numatoma minimalius standartus, nes suprantame, kad pozityvų turėti minimalius standartus, kai kuriems piliečiams tai bus naudinga, bet prarandavo galimybę žengti toliau ir kurti tikrą socialinę Europą užtikrinančią lygybę. Aš tikiuosi, kad per kitą kadenciją mes grįšime prie šio klausimo ir žengsime tuos žingsnius į priekį. Čia žalių vardu, ponas pona Urtasun, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Burnoje liko toks nei saldus, nei kartus skonis, nes nepasiekėme to tikslo, kad būtų vienodi 100 procentų atlyginimo dydžio kompensacijos mokamos, bet penkiose šalyse pirmąjį kartą bus numatytos tėvystės atostogos ir kai kuriuose kitose šalyse tos tėvystės atostogos bus ilgesnės nei yra dabar. Dabar ket, iš tų keturių mėnesių du mėnesiai nebus perkeliami ir už juos bus mokama. Taigi kalbame apie nedėlius žingsnius eidami į priekį, nors vaiko priežiūros tėvystės priežiūros atostogų kompensavimas yra mažesnis nei 80 procentų ir nėra minimalaus lygio nustatyta. Taigi, nors ir negavome visko, ko norėjome, vis tiek norėčiau padėkoti šeš, pranešėjų, šešėliniams pranešėjams ir Europos komisijai už tai, kad siekia ambicingų tikslų. Taryba dėja ne. Ir kas kart, kai mes patvirtiname socialinio ramšio priemonės, negalime kalbėti apie tai, kiek mums kainuos tai kiekvienoje šalyje kas kart. Turime būti ambicingesni, jeigu norime pagerinti situaciją ateityje. Dėkoju. Ačiū. FTD frakcijos vardu, ponė Begin. Prezidentė, kolegi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kokia bebūtų jūsų šeiminė padėtis, kolegos, galime sutarti dėl vieno, kad Europai pats didžiausias iššūkis nėra e, globalizacija ar terorizmas, o e, šeimų kūrimas ateityje. Šeima turi išlikti ir toliau. Turime galvoti apie laikotarpį iki 50 metų ir keisti demografinės e, tendencijas nes e, antraip, aišku, mes jokių būdų negalėsime tikėtis, kad jaunimas norės kurti šeimas. Mes manome, kad šita direktyva turės konkrečių pasiekmių e, milijonams žmonių, jaunimui ir kad jinai galiausiai padės derinti e, profesinį ir asmeninį gyvenimą. Visose Europos e, sąjungose e, valstybėse dabar darbdaviai turės reaguoti e, adekvačiai į naujasias taisyklės, į ne, neperdodamų vaiko priežiūrų atostogų nuostatas, kitas nuostatas. Ir šios nuostatos dabar sumažins moterims tenkantį krūvį. Taip pat sudarys sąlygas geriau uh, E, derinti e, šeimos ir asmeninį gyvenimą, bei geriau užsiimti sergančiais šeimos narius. Taip pat šios nuostatos skatins mažas ir vidutinės įmonės optimaliau užtikrinti visą šį e, derinimo procesą. Taip pat uh, tai prisidės prie geresnės vaikų priežiūros ir prie geresnio e, slaugimo šita direktyva galbūt nėra tobula, tačiau jinai e, potencialiai gali pakviesti milijonų žmonių padėti ir keisti demografinės, prisidėti prie demografinių tendencijų keitimo. Kolegos, kokia bebūtų jūsų šeiminė padėtis, kviečiu jūs visus balsuoti už šią direktyvą ir prisidėti prie Europos gelbėjimo. Dėkuoju, ponė Mila, N e frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šitas e, pasiūlymas e, yra e, tipinis pavyzdys, kuris rodo, jog ES kišasi į tokius dalykus, į kuriuos net, neturi kištis, nes iš principo čia kalba sukasi apie asmeninį gyvenimą, čia kalba sukasi apie vaikų auklėjimą, jų gimimą, apie e, savarankiškumą praradusius, pagyvenusius žmonės ir jų slaugą. Ir e, aišku, čia ta pusiausvėra neva tarp asmeninio ir e, profesinio gyvenimo iš tikrųjų tą pusiausvėrą e, sužlugdo. Nes tai yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Bruselis neturi jokios teisės fiksuoti trūkumių, sumų ir kitų parametrų šioje srityje, priversdama tokias valstybės kaip Prancūzija laikyti šitų taisyklių, nors Prancūzija turi visas savo nacionalinės taisyklės aišku, šit, šitos nuostatos, kurios e, reglamentuoja visuomeninį gyvenimą, neturėtų būti gyvendinamos e, darbdavių ir neturėtų būti peršamos. Tačiau e, kita vertus asmeninio, akmeninio gyvenimo nuostatos dominuoja profesinio gyvenimo atžvilgiu ir tai sumažins ES įmonių konkurencingumą bei pažeis pusiausvyrą ekonominių požiūrių. Dėkui, ponas Funtulis, vieną minutę. Šeimos kūrimas tikriausiai pats svarbiausias momentas asmens gyvenime, tačiau aišku, tai yra susiję ir su mūsų žmonijos tasa ir mes turime raginti jaunus žmonės žengti tą žingsnį savo gyvenime. Ir aišku, tas pasakyti nėra apie darbuotojus. Mes turime pasirūpinti, kad tie, kurie nori sukurti šeimą, nenukentėtų, dėl, nenukentėtų jų darbas. Ir mes visiškai pritarėme tam, kad reiktų numatyti vaiko priežiūros atostogas abiems tėvams. Bet mes manome, kad turi būti labai konkrečiai reglamentuojamas reglamentuojamas lankstus darbas iki to momento, kuomet vaikai yra pakankamai jau dideli, kad galėtų patys pasirūpinti iki 12 metų amžiaus. Ir tada turi būti numatytos papildomos galimybės tiems, kurie augina neįgalius vaikus, kadangi jiems tenka daugiau iššūkių nei kitiems tėvams. Taip pat turime pagalvoti ir apie tuos, kurie rūpinasi e, žmonėmis, kurie turi labai sudėtingus, sudėtingas lygas. Dėkoju, dabar kiti kalbėtojai. Pone Ribeiro pirmiausia. Ačiū pirmininkė, komisijos narė jeigu mes tikrai manome ir tikime e, socialesnė Europa, tai ta Europa ir turi atsižvelgti į naujos visuomenės naujus poreikius. Ir dabar turime tokią visuomenę, kur šeimos vis vėliau susilaukia vaikų. Moterys visiškai teisingai yra aktyvesnės darbo rinkoje, tėvai, vyrai ir moterys reikalauja teisų savo teisų į vaiko priežiūros atostogas. Ir visiškai teisinga, kad Europoje mes pripažįstame, jog skirtumai yra milžiniški tarp milijonų moterų teisių. Ir ne visuomet tos teisės yra vienodos ir ne visuomet įmanoma suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Ne tik kai gimsta vaikai, bet kai jie pradeda lankyti mokyklą ir tada labai sudėtinga sugerinti e, galimybę rūpintis tais vaikais, atsižvelgiant į jų e, mokyklose praleistą laiką ir tai suderinti su savo darbo laiku. Taigi mūsų visuomenė sensta ir dabar taip atsitinka, kad reikia rūpintis ne tik savo vaikais, bet jau ir senstančiais tėvais. Ir vis didesnė atsakomybė dabar tenka tokiems žmonėms. Mes turime vyresniems žmonėms suteikti galimybę būti atitinkamose specializuotose įstaigose. Ir taip pat darbuotojai turi irgi turėti galimybę rūpinti savo tėvais. Taigi mes raginame griežtai peržiūrėti tai, kaip e, užtikrinamas rūpinimasis artimaisiais. Deja, nepasiekėme visko, ko galėjome su šiuo pasiūlymu, bet aš manau, kad tikrai padarėme nemažai. Dėkoju. Blinkevičiūtė. Pusantros minutės.

<clears throat> pani przewodnicząca! konfucjusz mawiał wybierz sobie pracę którą kochasz a przez. pone pirmininke konfucijus sakė kad pasirink tokį darbą kuris, kuris tau patinka ir niekada neturėsi dirbti. Asmo, kuris patenkintas savo asmeninėme gyvenime, kur kas geriau įsitraukia ir į profesinę veiklą ir būtų labai gerai, jeigu būtų galima užtikrinti pusiausvyrą tarp šių dviejų sričių. Ši direktyva, kuri yra susijusi su šiomis dviejomis gyvenimo sferomis, aišku, yra labai tinkama, teisinga, bet turime nepamiršti, kad tai yra ilgalaikės investicijos. Mes investuojame į šeimas, į rūpinimąsi pagyvenusiais. Lenkijos konstitucijoje visos tos sritys numatytos valstybės priežiūrai, tačiau mes turime nepamiršti, kad valstybės narės gali manyti, jog toks kišimasis galbūt yra per viršinis, nes ES tarsi lab, per daug kišasi į šeimos klausimus ir šeimos teisę. Kai kurios nuostatos yra suderinamos mūsų valstybėse narėse su ES reglamentais. Pavyzdžiui, Lenkijoje mes turime 14 dienų uh, tėvo atostogas gimus vaikai, vaikui. Tai mes tam pritarėme, bet mes nemanome, kad būtinai čia reiktų dviejų mėnesių nepe, neperkelimo atostogų. Ačiū, kalbėjai Šambu. Muchas gracias, señora presidenta, señora komisarė, buenos. Pone pirmininkė, pone komisarė, laba diena, sveikinu pranešėją ir šešėlinius pranešėjus, pone Kaza E, jūs e, parengėte pranešimą, kuris labai svarbus Europos piliečiams ir e, mūsų darbuotojams. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra labai svarbus iššūkis. Aišku, šis pasiūlymas yra kol kas tik tai mažas žingsnis, bet labai svarbus žingsnis, bandant įtvirtinti didesnę lygybę tarp vyrų ir moterų ir užtikrinant geresnę asmeninio ir privataus e, ir profesinio gyvenimo e, pusiausvyrą. Aš e, džiaugiuosi, kad Europos socialinio ramščio plotmėje vyksta tokie procesai ir taip pat dėkoju komisariai, kad šitas, nes šitas pasiūlymas prisideda prie mūsų visuomenių sanglaudos. Taip pat reaguoju tai, kas buvo pasakyta kolegos Urtasun, valstybės narės turi ir toliau daryti pažangą, tai suprantama, tačiau kitos kadencijos pagrindinis e, iššūkis e, bus e, užtikrinti finansinį solidarumą. Pane Kūneva, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kaip įvardyjamas vienas iš tėvų. E, tėvas, motina, tai kaip indas, iš kurio gimsta gyvybė, taip kalba poetai. Ir aišku, labai svarbu suderinti asmenį ir profesinį gyvenimą, bet aš, kai pradėjau dirbti ties šito klausimo, laikiausi šiek tiek kitokios nuomonės. Deja, motinystės atostogos nebuvo pakoreguotos, nors darome tam daug spaudimo, bet vis tiek nėra tiek reglamentuojamas atostogų klausimas. Bet aš manau, kad ši direktyva yra pirmas žingsnis į priekį ir tokiu būdu milijonai tėvų Europoje galės dalyvauti savo vaiko gyvenime. Tėvai liks vaikų atmintyje ateityje. Ir būtent tokios e, ateities mes ir siekiame. Mes norime tokios ateities, kurioje matytumėme sažiningesnę ir socialesnę Europą, ateities Europą. Dėkoju. Dėkui, panas Mitrofanovs, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Asmenio profesinio gyvenimo suderinamo direktyva buvo ilgalaikis visų mūsų projektas, jau neminint to laikotarpio, kurio prireikė, kad būtų pasiektas šis susitarimas. Aš kalbu ir apie tai, kad dėrybos vyko labai intensyviai. Kad būtų užbaigtas šis procesas, prireikė keliarių metų ir aš norėčiau paminėti, kad galutinėme susitarime yra numatyti pagerinama dabartinė vaiko priežiūros motinystės tėvystės atostogų sistema, Tai buvo padaryta tik parlamento dėka. Mano, aš ir mano kolegos norėjome, kad būtų pasiekta ambicingesnių tikslų, tačiau kaip pilietis, kaip tėvas, aš džiaugiuosi, kad galiausiai ES dokumentuose oficialiai bus numatytas tėvystės, numatytas tėvystės atostogos dešimties dienų trukmės. Tačiau apmokėjimo lygis nėra pakankamas. Taip pat aš norė, džiaugiuosi, kad yra numatytas prižiūrinčių asmenų atostogų e, nuostatos. Tai yra labai svarbu, kalbant e, apie socialinius dalykus. Dėkoju. Čioko. Presidente. Dėkoju, pane pirmininkė. Europos Sąjunga teisingai daro, kad e, eina strateginė kryptimi. Tai yra investuoja į profesinį ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Tai yra teisinga kryptis. Turime investuoti į šeimą, ir gimstamumo skatinimą. Tai yra labai svarbus dalykai visuomeniai ir visai e, Europai. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėra yra naudinga vyrams, moterims, ekonomikai, Italijos ekonomikai be kita ko. Ir e, taip pat e, e tai keičia demografinę e, kryptį kadangi mūsų demografinė dabartinė kryptis yra e, tušti lopšiai. Yra tokių e, e regionų, kurie jau savo pavyzdžių rodo, jog profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėra gali būti pasiekta. Pavyzdžiui, Lombardijos regionas tai įrodė. E, Lombardijos regionas pastaraisiais metais 30 milijonų eurų investavo į, e, e, į tokią pusiausvyrą, todėl aš norėčiau, kad Europa ir toliau investuotų į didesnį regionų vaidmenį ir kad būtų einama ta kryptimi, kaip kad einama Lombardijoje regione, nes aš manau, kad tai labai geras modelis derinant asmeninį ir profesinį gyvenimą. Dėkuoju, pane Šoidrova, dvi minutės. Ačiū už galimybę pasisakyti, kolegos, komisijos narė. Aš manau, kad jums turėtų būti labai malonu klausytis daug pagiros žodžių apie šią direktyvą ir taip pat pagiros žodžių kalbant apie trilogo procesą. Kai kurie kolegos buvo ambicingesni, kai kurie pasisakė griežtai prieš, kad galiausiai mes suradome kompromisą, kuris panašu, yra geras visiems. Galime teikti, kad tai yra tai, kas padės šeimoms ir tėvams. Ir aš visiškai pritariu šiam pasiūlymui ir dar norėčiau pabrėžti keturis dalykus, kurie yra svarbus, kalbant apie šią direktyvą. Pirmiausia, mažiausiai dviejų savaičių tėvystės atostogos, mėnes, du mėnesiai vaiko priežiūros neperkelimo atostogų, parama lankščioms darbo sąlygoms ir e, prižiūrinčių asmenų atostogos. Tai yra minimalūs standartai, kurių, dėl kurių sutarėme. 28 valstybės narės e, tam pritarė, turinčios skirtingas tradicijas, skirtingas sistemas. Tai yra minimumas, kurio mes pasiekėme ir dėl ko susitarėme. Ir aš manau, kad ši direktyva ir siunčia stiprų signalą valstybėms narėms, rodantį, kad vaikai yra investicija į ateitį. Ir vaikai yra ES ateitis, valstybių narių ateitis. Mes turime padėti tėvams atlikti tas tėvystės pareigas ir norėčiau, kad ateityje daugiau pamastytumėme apie visų tėvų darbą. Jeigu lieki namuose rūpinėsi vaiku, tai juk irgi yra darbas ir turime gerbti tokį darbą tai yra užduotis valstybėms narėms. Visi tėvai turi turėti laisvę rinktis, visi tėvai turi jausti, kad juos gerbė visuomenė ir valstybė. Ir kad tai yra investicija į mūsų ateitį. Dėkoju ir laukiu, kuomet bus įgyvendintos tos nuostatos ir pagerės gyvenimas mūsų tėvams ir šeimoms. Ačiū, ponė Jongerijus. Vieną minutę. Pirmininkė, kaip motina aišku, nori pasirūpinti, kuo galima geresnių gyvenimų savo vaikui. Ir mes norime, kad visi tėvai pasinaudotų galimybę suteikti vaikams geriausią gyvenimo pradžią. Ir viskas priklauso nuo to, neturi priklausyti nuo to, kur esi gimęs ir panašiai. Ir dėja tie tėvai, kurių pajamos yra mažesnės Niderlanduose, negali paimti tokių atostogų, nes tai žemiau nei minimalios pajamos. Ir džiugu, kad buvo pasiektas susitarimas ir dabar mūsų ministras turės imtis darbo, nes geros taisyklės dėl atostogų numato, kad motinos turi turėti galimybę daug ką padaryti, tėvai gali padėti ir abu tėvai gali pasidžiaugti tuo, kad jiems gimė kūdikis. Tai e, tokiu būdu tėvai labiau susijęmi su vaiku ir tada galima geriau dalintis darbo krūviu namuose ir moteris tada gali geriau įsitraukti į darbo rinką. Tai yra puikus žingsnis siekiant socialesnės Europos. Dėkoju. Ačiū. Toliau panas Vistisen. Vieną minutę. Teisės aktas, kurį čia pristatome, yra labai menkai tai padarys įtaką e, nacionaliniams teisės aktams ar neveidmainiška, kad šiame parlamente, kuriame jo nariams neužtikrinama nei tėvystės, nei motinystės atostogos, aiškiname, kaip kitiems užtikrinti vaikų priežiūrą. Danijos partija mano, kad socialinės teisės yra sritis, kurią turi apibriežti valstybės narės. Valstybės narės juk renka už tai mokesčius, renka tą mokesčius ir už tai yra atsakingos. Ši diskusija turi vykti nacionalinėse valstybėse. Nenorime, kad ES kištųsi į šią diskusiją, nes tai palieka tiesiog mažiau erdvėms šeimoms ir e, valstybės narėjams apsibriežti. Ponas Pimenta Lopes. Šis direktyvos pasiūlymas yra regresa, regreso socialinės rytyje e, pavyzdys. Neprivalomas atostogos, atlyginimas e, sulyginamas su e, išmoka lygos atveju, išmokos nebuvimas besirūpinantiems sergančiais yra tai pavyzdžiai, kurie turėtų priversti šias nuostatas ginančių susimastyti. Darbo laikas, laikos sąlygos atostogams gali užkirsti kelią tuo pasinaudoti laikinai dirbantiems. E, tai gina ne tėvus, o darbdavius, nes jie nuspręs, kaip dar, darbuotojai gali pasinaudoti šiomis teisėmis. Turime pratesti tokias atostogas, jos turi būti, e, tai turi būti pilnai apmokamas vaiko priežiūros atostogas, turime uh, skatinti viešasias paslaugas, bet parlamentas e, atmetė mūsų pasiūlymus, todėl mes balsuosime prieš. Ačiū, turiu ponę Rankė. Ačiū, ponė pirminkė. Pastaruoju metu, ypač prasidėjus kampanijai, apie šeimas daug melų skleidžiama. Melų, kurie sako, kad tam, kad apsaugotume šeimas, turime skleisti e, neapykantą dėl LGBTI teisų, turime riboti moterų teisės arba primesti vieną požiūrį į tai, kaip atrodyti turi šeima. Praėjusią savaitę Veronoje šeimų kongresas parodė, kad yra 80-ųjų e, ekstremistų ir konservatorių alijansas, kurie skleidžia tas, tuos melus. Aš noriu pasakyti, kad priešingai yra tiesa, kad apsaugotume šeimą, neturime laikytis homofobiškų e, homofobiškos retorikos, turime padėti šeimams, turime suteikti joms erdvės visuomenėje, turime skatinti įvairiausias šeimas ir šeimos e, duoti laiko rūpintis vieni kitiems. Ir ši direktyva yra svarbius žingsnis šią kryptimį ir taip turime, tuo keliu ir turime eiti ES ir toliau. Ačiū toliau, e, ponia Sander. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Iš tikrųjų, trūksta laiko, kai e, esi e, tėvas ar kai turi slaugyti. Šeši tėvai iš dešimties nesugeba gerai suderinti asmeninio ir profesinio gyvenimo. E, kartais jiems iškyla netgi išsekimo rizika. Naujosios taisyklės, kurias mes aptarėme šiandien, yra atsakymas į kylančius piliečiams klausimus dėl kon konkrečios e, Europos. Aš džiaugiuosi, kad e, mums pavyko susitarti dėl minimalaus socialinių taisyklių pagrindo, kuriuo remdamėsi galėsime gyventi kartu, atsižvelgdami į savo visuomenės išsivystimo E, laipsnį įvedėme tėvystės atostogas, e, kuriomis galės pasinaudoti tėvai gimus e, vaikui. Taip pat yra įtvirtinta neperkeliamumo nuostata vaiko priežiūros atostogoms, tai taip pat yra naujovė. Naujovė yra ir prižiūrinčių e, asmenų atostogos. Europoje yra daug pagyvenusio amžiaus žmonių, 20, daugiau nei 20 procentų europiečių yra vyresni nei 60 e, metų e, amžiaus. Ir būtent šitai kat, kat, kategorijai e, dažniausiai iškyla poreikis e, kad šeimos nariai juos slaugytų. Tokiems slaugytojams yra numatytos atostogos. Mes žengėme labai svarbų e, žingsnį. Dabar valstybės narės turi atlikti savo vaidmenį, pavyzdžiui, kurti poilsio namus, kad slaugytojai galėtų ten dermai atsigauti. E, Pone Ulskok, prašom. Ačiū. Šiame parlamente reikia teikti, kad buvo tikrai primtas svarbus teisės aktas. Ir anksčiau buvo bandymas tą padaryti, bet e, buvo pasipriešinimas iš valstybių narių. Ir labai svarbu, kad dabar šis tie, teisės aktas uh, yra parengtas. Ir mes balsuosime šiandieną dėl svarbios teisės susijusios su tėvystė ir motinystė. Ir mes puikiai suprantame, kad tėvai irgi nori likti ir pabūti su savo vaikais ir kūdikiais. Tai yra labai svarbu ir dabar moterys irgi turės galimybę geriau įsitraukti į darbo rinką ir tapti kvalifikuotą darbo jėgą dalyvavimas darbo rinkoje yra labai svarbus ekonominis aspektas. Reikia užtikrinti tikrai teisingesnė, lygesnė visuomenė, tai yra svarbu ir šeimai, ir asmenims, ir vaikams, ir taip pat ekonomikai. Atėjo laikas žengti tolesnį žingsnį. Ačiū, ponia Stevens, vieną minutę. Pirmininkė, kolegos, tinkamas tinkama darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyrą yra gyvybiškai svarbi. Visi mes, ypač moteris, turime turėti galimybių darbo rinkoje. Dažnai moteriams tenka rinktis ar e, karjerą, ar e, šeimininės pareigas. Man atrodo, kad geriausia būtų įvertinti visų piliečių poreikius. Flandrijoje turime gerus reglamentus dėl priežiūros atostogų iki 35 dienų per metus, jeigu ES bando primesti kažką nacionaliniams valstybėms, tai gali sukelti prieš, priešingą poveikį. Reikia taip pat nepamiršti ir darbdavių padėties. Dažnai e, e, jiems įvairūs reglamentai kelia, sukelia per didelę naštą. Dėkoju, pane pirmininkė, norėčiau padėkoti Davidui Kaza ir Agnieškai Kozlovskai už jų atliktą darbą ir už e, tokio e, teksto parengimą, kuris e, įgalina suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Tai ypač svarbu moterims, todėl kad jos dėl savo motinystės turi prisimin, prisimti didžią dalį krūvio. ES teisės E, aktas, šis ES teisės aktas leidžia taip pat ir e, tiems e, piliečiams, kurie užsijima slauga, geriau suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Pasiūlyme yra numatytas svarbios apsaugos priemonės, tėvystės atostogos, taip pat neperkeliamumas, vaiko priežiūros atostogų yra naujos nuostatos. Šis e, pasiūlymas gali padėti pakeisti tendenciją, taip pat e, palengvinti e, gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad turėtume paremti šį pranešimą, todėl kad jame yra įtvirtinama didesnė lyčių lygybė, moterų geresnis prieinamumas prie darbo rinkos ir prisideda prie visų kartų ateities ES bei prie geresnio tėvų ir motinų gyvenimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, tėvų ir e, motinų e, vaidmens paradigmos e, atskirimas bei jų vaidmuo socialinėje ir ekonominėje plotmėje yra svarbus aspektai. Čia kalba sukasi apie atsakomybę, apie slaugą, apie sunkumą derinti asmenį ir profesinį gyvenimą. Šioje direktyvoje atsispindi nauja Europos koncep koncepcija. Te tėvystė yra e, lab, skatinama ir e, profesinio asmeninio gyvenimo derinimas yra ir teisė ir privalumas. Pane Višnievska, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Šeiminio ir darbinio gyvenimo pusiausvyrą yra labai svarbi visiems, tiek tėvams, tiek vaikams. Todėl turime ieškoti sprendimų, kurie padėtų siekti tokios pusiausviros. Bet į tą klausimą turime žvelgti per Europos parlamento prizmę. Kokia yra ta pusiausvėra tarp šeiminio ir darbinio gyvenimo, e, kai kalbame apie Europos parlamento darbuotojus. Europos parlamento darbuotojai atvyksta į darbą 9 val. ir išeina iš parlamento vėlai vakare. Jų vaikai auga darželiuose ir kitose įstaigose. Kai mano asistentė laukėsi, aš gerai pasižiūrėjau, kas yra tas e, lankstus e, darbo ir nuotolinio darbo taisyklės, pasirodo, kad mūsų pačių taisyklės yra fikcija. Ačiū toliau, ponas Detien. Ačiū, pirmininkė, ponė Tyson. Europa bus tik labiau sociali, jeigu e, bus garantuojamas vyrų ir moterų vienodos teisės. Mūsų frakcija reikalavo daugiau paramos e, vaikų priežiūrai, pagyvenusių žmonių priežiūrai ir direktyva, kurią turime šiandien, žengia nemenka žingsnis to siekiant Pagaliau Europa pateikia atsakymų, kad būtų galima padėti tiems, kurie, kuriems tenka rūpintis šeimų nariais. Bent jau keturi mėnesiai vaiko priežiūros atostogų su apmokėjimu, kurios yra neperkeliamos, pateiks pasta, paskatas ir vyrams dalyvauti vaiko priežiūroje. Tai reikia pabrėžti pateikus mūsų reikalavimus galiausiai vyrams įteisintos ir tėvystės atostogos dešimties dienų. Priežiūros atostogos taip pat yra labai gerai, bet apmokėjimas tėvystės atostogų nedarbingumo pašalpos lygių yra per menkas dalykas. O konservatorių dauguma taryboje sugebėjo įtvirtinti savo požiūrį, tai nėra labai gerai. Pone Simon. Ačiū pirmininkė. Ši priemonė buvo pasiūlyta prieš du metus ir po penkerių metų, mėnesių trialogų tai yra pavyzdys teisės akto, kuris nesiūlo bendro visiems sprendimo, tai yra lankstus pasiūlymas, bet suteikia didžiulės galimybės valstybės narėms priimti savo įstatymus ir juos įgyvendinti pagal savo šalių kontekstą ir papročius bet šiek tiek e, pakeliama kartelė visiems. Netgi kai kurios iš turtingiausių ir didžiausią apsaugą turinčios šalis, kaip Junktinė karalystė, e, galės padėti žmonėms e, ir jam nebus nurodima, ką daryti Bruselio biurokratams. Tėvai Junktinė karalystė gaus išmokas, besirūpintis gaus išmokas už jų darbą pagal šį įstatymą, jeigu Junktinė karalystė pasiliks Europos Sąjungoje. Ačiū dar už spontaniškai pasisakymą ir Katerina Kinyčiai, prašom. Grazie, grazie. Dėkuoju, pane pirmininkė. Direktyva, apie kurią šiandien e, diskutuojame, tikrai padės sumažinti e, atotrukį tarp e, vyrų ir moterų e, darbo rinkoje, taip pat e, užtikrins geresnį asmeninio ir e, profesinio gyvenimo pusiausvyrą moterims bei geresnės karjeros e, perspektyvas. Aišku, šita direktyva yra tik tai minimalių standartų fiksavimas vaiko priežiūros ir tėvystės atostogų plotmėje. Direktyvoje yra numatyta, jog vaiko priežiūros atostogos gali, negali būti perkeliamos siekiant, kad moteris e, galėtų veiksmingiau dalyvauti darbo rinkoje, jos e, galės darbdavių prašyti lanksesnių darbo sąlygų ir galės naudotis e, specializuota infrastruktūra vaikų auklėjimui bei slaugomiems giminaičiams. Dėkuoju, ponas Solė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip sakė komisarė, atlyginimų skirtumai tarp vyro ir moterų Europoje yra 16 procentų, o e, pensijos skiriasi 37 e, procentais. Moteris e, užimtumo požiūrių yra diskriminuojamos, nes jos tris kartus dažniau negu vyrai užsijima neatlyginimą e, veikla. Mes kalbame daug apie socialinę Europą, tačiau konkrečiai tos Europos e, iki šiol nelabai kūrėme. Su šita direktyva mes e, žengėme žingsnį geriau paskirstydami krūvį tarp vyrų ir moterų. Tai yra žingsnis lygybės link. Taip pat e, tokios nuostatos, e, kurios numato lankstesnės darbo sąlygas, yra labai sveikintinos. Aišku, rezultatas nėra dar toks, e, kurio, kurio mes būtume pagėdavę, tačiau tai yra žingsnis tinkame linkme. Miranda. Mes turime remti tėvus ir prižiūrinčius asmenys. Norėčiau padėkoti komisariai už tai, kad valstybėms narėms suteikė e, galimybę imtis priemonių derinant asmeninį ir profesinį gyvenimą. Dažniausiai moteris dirba namuose, būtyje, joms tenka šis krūvis ir e, neteisinga, kad vyrai gali dirbti, o moteris turi užsimti viso, visomis šiomis užduotimis. Mes e, puikiai žinome, kad šeimos turi būti remiamos kad e, vieniši tėvai taip pat turi būti remiami, kad parama turi gauti prižiūrintieji savo šeimos narius asmenys. Mano mama selga, serga Alzheimerio lyga ir aš puikiai žinau, kokia svarbi yra slauga šitais atvejais. Ponas Kaputo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši direktyva yra didelis žingsnis į priekį siekiant geresnės profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros <clears throat> dirbantiems tėvams. Dešimt dienų tėvystės atostogų gimus vaikui yra naujovė, e, vaiko priežiūros e, e, atostogos, neperkeliamos atostogos, kurios bus apmokamos E, taip pat kaip e, nedarbingumas e, dėl lygos. Visi tėvai, kurie turi vaikų jaunesnių nei 8 metai, galės reikalauti lankstesnių sąlygų darbe. Ir taip pat ši direktyva siūlė, siūlo įvairius pasirinkimo variantus, kaip galima geriau derinti e, asmeninį ir profesinį gyvenimą. Tai yra žingsnis link naujos socialesnės Europos. Dabar žodis komisijos nariai Tysen atsakymams. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, parlamentarai, kaip žinia, kai kurie jūs, jūsų teigiate dėrybose, kad dėrybų procesas nebuvo lengvas, kad teko daug įveikti, kad pasiektumėme šio rezultato ir visi turėjome parodyti lankstumo ir siekti kompromiso dėl tam tikrų dalykų. Tačiau esu įsitikinusi, kad susitarimas, kurį turime, yra gerai subalansuotas ir yra išsaugomi pagrindiniai mūsų pirminio pasiūlymo tikslai. Jis įrodo, kad socialinė Europa ir tvari Europa yra, nėra tik teorinis įsivaizduojamas dalykas, kad tai yra realybė tam, tampantis dalykas. Ir aš esu įsitikinusi, kad sulauksime pagerėjusio šeimos asmeninio gyvenimo mūsų piliečiams, jeigu socialinių teisų ramstis bus perkeltas į realybę. Kalbame ne tik apie sažiningumą, bet ir apie tai, kad tai gerai ir dirbantiems, ir tiems, kurie rūpinasi šeimos nariais, suderinamas geriau asmeninis profesinis gyvenimas, tai gerai ir verslui, mažoms vidutinėms įmonėms, kurios galės pritraukti, išsaugoti talentingus darbuotojus. Tai gerai ir valstybėms narėms, kurios dabar 370 milijardų eurų praranda dėl to, kad yra nevienodi atlyginimai vyrams ir moteriams mokami. Ir aš manau, kad šeimai palanki politika yra labai svarbus ekonominio augimo variklis. Dėl to aš kreipiuosi į jūs visus su prašymu paremti direktyvą dėl profesinio asmeninio gyvenimo balanso, pusiausvyros ir norėčiau labai jums padėkoti už malonius žodžius skirtus komisijai ir man asmeniškai. Ir tikrai galite būti tikri, kad komisija labai atidžiai stebės, kaip yra perkeliama ši direktyva. Dar kartą dėkoju už jūsų ryštą ir pasiaukojimą šiame gražiame darbe. Ačiū pirmininkė. Ačiū, pane komisarė. Ir galiausiai paskutinis žodis pranešė į Davidui Kazai, prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariai Tyson ir komisijos nariai Jurovai už e, visą pagalbą, paramą ir kantrybę visų diskusijų metu. Noriu padėkoti Agnieškai, kolegijai ir kitiems šešėliams pranešėjams, dirbusiems kartu su šia direktyva. Buvo šešėlinių pranešėjų, kurie nenorėjo visiškai dirbo, dirbti ir visai nebendradarbiavo ir buvo šešėlinių pranešėjų, kurie norėjo daug daugiau, negu galėjome pasiūlyti. Bet, kaip girdėjote, šiandien dauguma šešėlinių pranešėjų sutarė, kad direktyva yra subalansuotas pasiūlymas. Ir per diskusijas su profsąjungų organizacijomis e, sužinome perspektyvą apie apie dabartinę situaciją ir ką galime padaryti. Tai, ką pristatome šiandien, gali garantuoti labiau socialinę Europą, bent jau palyginti su to, ką turime šiandien. Ir norėčiau pareikšti pasitenkinimą dėl šios diskusijos, nes ji atspindi diskusijas, kurios vyko ir šiame parlamente apskritai, ir diskusijas, kurios rengėme su taryba. Iš pradžių diskusijos su taryba buvo gana sunkios, bet po to pajutome, kad dauguma tarybos narių visgi pasisako už šios pasiūlymus ir mums pavyko tai pasiekti. Tai ne vieno žmogaus pasiekimas, tai yra e, rezultatas, e, kurį davė bendradarbiavimas tarp institucijų ir visų dalyvavusių šalių. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad tai yra labai subalansuotas pasiūlymas, jis geras tiek šeimoms, tiek moteriams, tiek vyrams, ekonomikai, bet svarbiausia, jis geras socialiniai Europai. Dėkojame visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Baigėme diskusijas, o balsavimas įvyks šiandien, taigi dabar pertrauka iki balsavimo 11 valandos.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 Buvome informuoti, kad ekonomikos komitetas rekomenduoja neprieštarauti deleguotėsiems aktams. Nebuvo pateikta prieštaravimų pagal terminus, taigi pagal 105 taisyklės šeštąją dalį šis pasiūlymas patvirtintas ir e, visi rekomendacijos patvirtintos. Prašom atsisėsti, dabar pradėsime balsavimą. Pradėsime nuo Džambaskai pranešimo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tai prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paprašyti kolegų balsuoti už tai, kad mano imunitetas būtų panaikintas panaikintas, nes po to, kai George Vandulis, mano sunus, buvo nužudytas teroristų, teroristai nesulaikyti. Kraštiniai kairieji e, padėjo bombas e, mūsų biurose ir policija mūs, mūsų negynė, nesaugojo. Šimtas mikrofonas kalbėtoja. Mes neketiname diskutuoti apie imunitetą ir dėl to dėja negaliu suteikti jums žodžio toliau komentuoti. Tai toliau kitas Džambaski pranešimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau kitas Džambaski pranešimas dėl ponos Nadinos imuniteto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ponas Foks. Pirminkė, pagal 190 taisyklę ketvirtą dalį noriu paprašyti, kad Stanišavo klausimas būtų nukeltas kitai sesijai, kad vyktų pilna diskusija. Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, pranešimas Gibraltarą apibūdina kaip koloniją. Jis nėra. Tai yra e, savivaldos Britanijos užžiūrio teritorija. Gibraltaro žmonės turi visišką autonomiją. Jie yra Britai pagal pasirinkimą. O antras klausimas procedūris. Procedūris. Lybė komitetas pritarė pranešėjo įgaliojimams 59 prieš 0 balsų, o Claude Moraes dėrėjosi pagal tuos įgaliojimus. Po to jis buvo nušalintas uždarėme posėdėje, nes Ispanijos vyriausybė nesutiko su tais jam suteiktais įgaliojimais. Jo pašalinimas yra didžiulis procedūros nesilaikimas. Vienas dalykas - Ispanijos vyriausybė įtikinėti tarybą dėl savo nuomonių. Visai kas kitas yra nesilaikyti šio parlamento taisyklių. Mums reikia diskusijų, kad e, parodytume, kokia yra Ispanijos korumpuota įtaka svarstant šį klausimą. pagal 190 taisyklės ketvirtąją dalį ponas, ponia Garcia Perez gali pasakyti prieš šį pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš neleisiu niekam įžeidinėti Ispanijos vyriausybės, nes jūs įžeidžiate didžiosios mano šalies žmonių jausmus. Antra, negali būti taip, kuomet demokratinė procedūra gerbiama tik tai tada, kai rezultatas jums tinka. Taryboje buvo sutarta dėl to, kaip sutarta ir dėl kitų įvairiausių kitų klausimų. Taryba tvirtina savo poziciją, parlamentas patvirtina savo ir po to deramasi. Visas sprendimas, visa procedūra vyko pagal taisyklės, kaip lygiai taip pat kaip ir pranešėjo pakeitimą patvirtino Libė komitetas, taigi e, šį sprendimą reikia gerbti. Ir galiausiai negalime sakyti, kad tie, kurie e, išstojo, jų interesai gali būti viršesni negu tų, kurie pasilieka. E, susitarime viskas padaryta pagal tarptautinę teisę. Ir Šiandien mes balsuojame ne dėl Ispanijos vyriausybės sprendimo, balsuojame dėl to, kad jeigu Junktinė karalystė išstos iš ES balandžio 12 dieną, mes turime išspręsti vizų klausimus. Kalbančiosios mikrofonas išjungtas. Ačiū, ponia Garcija Pires. Pateikti argumentai, kas sutinka šiam atidėjimui. Kas prieš Patikrinsime. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pane Gerling paprašė žodžio. Pane Gerling, prašom. Ačiū. Aš noriu kalbėti tuo pačiu klausimu, bet pagal 59 taisyklės trečią dalį noriu paprašyti parlamentą leisti pranešimui teikti pakeitimus. Nenoriu jo atidėti. Pateisinimas paprastas. Šis techniškas lauktinas pranešimas, kuris leistų Junktinės karalystės piliečiams be vizų patekti į Europą, buvo e, pagrobtas Ispanijos. Gibraltaro apibrėžimas kaip kolonija nėra e, Europos parlamento prerogatyva ir e, pranešėjas Morajas visą laiką laikėsi parlamento pozicijų, jis patyrė didžiulį spaudimą, jį po to e, pirmininkų suėgo sprendimas nušalino. O po to parlamentas greitai nusileido tarybos reikalavimus. Iš esmės, parlamentas pateko į suokalbį aukščiausių lygmenių ir nusileido vienos valstybės egoistiniams interesams. Nepaisant politikos, aš manau, kad šis procesas rodo nepagarbą šio parlamento prerogatyvoms ir tam reikia pasipriešinti. Aš ir 38 parlamento nariai, skaitant Claire Moody ir Molis Kotkato, kalbančiosios parlamentas išjungtas. Ir dabar klausimas, ar 38 kolegos remia šį pasiūlymą. Atrodo, kad taip yra. Jeigu ar yra abejonių? Ne. Kas nori pasakyti prieš šį pasiūlymą? Ponas Gonzalės Pons. Pone pirmininkė. Nebijokite manęs, pirmininkė. Tai dėl ko balsuojame šiandien ir vizų lengvata milijonams Europos piliečių. Jeigu kitą savaitę įvyktų breksitas be sustarimo, atidėti šį balsavimą ar pakeisti pranešimą būtų tas pats, kad pasmerkti milijonus piliečių, prašyti vizos, kad būtų galima keliauti į Junktinę karalystę arba iš Junktinės karalystės į ES. Na, kadangi dėl Junktinės karalystės vyriausybės interesų pasinaudoti to ir pakengti pili, milijonams piliečių atidedant balsavimą netinka parlamentui. Aš apgailestauju, Britai išstojo iš ES, o mūsų teisė dabar yra apsaugoti ES piliečius. To mes ir prašome šį parlamentą. Dabar periname prie balsavimo. Kas už ponios Gerling pasiūlymą? kas prieš. Taip patikrinsime balsavimo rezultatus, nebijokite. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau periname prie balsavimo dėl pradinio sustarimo, pirminio sustarimo, trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Mitrofanovo pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau rezoliucija dėl atliekų valdymo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau Kilonien pranešimas, ponios ir ponai. Yra daug dalykų, kuriuos tenka daryti pirmą kartą šį rytą. Taip, taip, aš jūs matau. Iš pat ryto susilaukiau skambučių dėl šio balsavimo. Galiu Jūs patikinti, kad aš atvažiavau automobiliu ir galiu išvažiuoti, kad ir rytoj. Taigi aš turiu daugybę laiko. Ir taip pat e, noriu pasakyti, kad yra galimybė pagal darbo tvarkos taisyklės suskaldyti balsavimą blokais. Žinoma, tai yra mūsų tarnybų užduotis parengti šios blokus. Aš žinau, kad yra įvairiausių nuomonių dėl to, kaip tai gali būti daroma, tai aš siūlau pradėti balsuoti ir atėjus laikui, ar paklausiu jūs, ar norite balsuoti dėl kiekvieno atskiro pakeitimo, ar galima perėti prie balsavimo blokais. Taip, prašom. Pone pirmininkė, problema čia yra ne laikas. Problema yra tai, kad turime, turime gerą aktą po balsavimo. Taip yra šiandien, kad e, pakeitimai sugrupuoti pagal autorių, pakeitimo autorių pavardės. Tai reiškia, kad galutinis teisės aktas nebus geras e, įmonėms, darbo vietoms o mes e, tapsime pajokos objektas. Mes prašome tinkamai parengto balsavimo sąrašo. 1400 pakeitimų galima buvo parengti. Galima parengti padorų balsavimo parą, sąrašą Strasbūro sesijai, todėl aš prašau jūsų visų pritarti šiam prašymui. Ponas Svotovski, ponė pirmininkė. EKR frakcijos vardu aš teikiu pasiūlymą atidėti šį balsavimą, nes pasiūlyta balsavimo seka pažeidžia 174 straipsnio antrą dalį ir tuo pačiu straipsnio aštuntąją dalį. Turime du vienas kitą panaikinančius scenarius. Turime identiškus pakeitimus skirtingose pakeitimų blokose. Taigi mes balsuotume už juos pažeisdami 174 taisyklę. Bet jau keturi tokie atvejai nustatyti, nes blokai parengti pagal e, pakeitimo autorių pavardės, o ne pakeitimų tipą. Ir tai visiškai prieštarauja mūsų tvarkai. Todėl visai gali būti, kad ši procedūra gali būti, e, būti traktuojama kaip manipuliavimas ir galime būti patraukti į. Gali būti pateikta teismo byla jau trečią kartą šią e, kadenciją, todėl aš siūlau atidėti šį balsavimą. Aš būčiau laimingesnis, jeigu jūs neskaitytumėte to, ką pasirašę esate, bet paklausytumėte, ką aš sakau. Pirmiausia, balsuosime pakeitimas po pakeitimo. Ankstesni kolegos jau prašė atidėti balsavimą. Ir aš nenoriu taikyti jų represijų, aš mielai pasiūlyčiau dėl to balsuoti, bet dėl to jau balsavome ir vakar. Balsuokime dar kartą šiandien, kas už tai, kad balsavimas būtų atidėtas. Kas prieš? Patikrinsime balsavimo rezultatus. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Taigi, 629 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. 630. Atsiprašau, atsiprašau. Visų pirma, 645, 611, 650 identiški pakeitimai dėl komisijos pasiūlymo atmetimo. Pirmiausia, balsuojame dėl to varinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. abgelehnt. So, 629 dafür. Mesti 609 kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas 630 už. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen genau. Ponios ir ponai, jūs puikiai žinote, kad aš prašau tikrinimo, kai kas nors iš kolegų paprašo tikrinti. Darau viską, kad mūsų darbas vyktų pagal taisyklės, bet tikrai neleisiu blokuoti balsavimo ar bandyti e, sutrukdyti tinkamai pra, e, pravesti šį balsavimą. Patikrinsime. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. dviejų trešdalių dauguma reikalinga. Patikrinsiu rezultatus, kai prašysite, bet jeigu rezultatai yra akivaizdus, tuomet 630 e, už prieš susilaikę atmestas. Überprüfung 630. Die Abstimmung ist eröffnet. Patikrinsime 630. Prašau balsuoti. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Abgelehnt. Atmestas. 631 už, prieš, susilaikė atmestas. 632. Gerai, patikrinsime 631. Trečią kartą tikriname. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. Dar kartą dviejų trešdalių dauguma. Dėl posėdžio vedimo tvarkos? Da, domnul președinte, pe regulamentul de procedură, pentru că sunt. Pirmininkė, pagal darbo tvarkos taisyklės tai labai svarbus klausimai, bet nešvaistykime laiko. Aš siūlau balsuoti elektroniškai dėl šių e, pakeitimų. Pone Grapini, aš spręsiu. 632 už, prieš, susilaikė, atmestas. 633 už prieš susilaikė atmestas. 634 už, prieš susilaikė atmestas. 635 už, prieš susilaikė atmestas. 618 už, prieš susilaikė atmestas. 639 už, 619 už, prieš susilaikė atmestas. 620 už, prieš susilaikė atmestas. 621 už, prieš susilaikė atmestas. 622 už, prieš susilaikė atmestas. 623 už, prieš susilaikė atmestas. 624 už, prieš susilaikė atmestas. 625 už, prieš susilaikė atmestas. 626 už, prieš susilaikė atmestas. 627 už, prieš susilaikė atmestas. 628 už, prieš susilaikė atmestas. 636 už, prieš susilaikė atmestas 637 už, prieš susilaikė atmestas 638 už, prieš susilaikė atmestas 639 už, prieš susilaikė atmestas 640 už, prieš susilaikė atmestas 641 už, prieš susilaikė atmestas 642 už, prieš susilaikė atmestas 643 už, prieš susilaikė atmestas. 644 už, prieš susilaikė atmestas. Ponios ir ponai, trečiasis blokas, pabaigėme balsuoti dėl jo. Yra 1100 pakeitimo antrasis blokas B. Vėlgi balsuosime atskirai dėl kiekvieno pakeitimo. 763 vardinių balsavimų. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmestas. 292 už. Vardiniu balsavimu prašau balsuoti. Ali apgestimt. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Atmestas. 293 už, prieš, susilaikę, atmestas. 294 už, prieš, susilaikę, atmestas. 295 Vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 296. Vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 297. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 298 už, prieš susilaikė atmestas. 299 už, prieš susilaikė atmestas. 300 vardinių balsavimų, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Abgelehnt. Atmestas. 301 už, prieš susilaikė atmestas. 302 už, prieš susilaikė atmestas. 303 už, prieš susilaikė atmestas. 304 už, prieš susilaikė atmestas. 222 už, prieš susilaikė atmestas. 223 už, prieš susilaikė atmestas. 224 už, prieš susilaikė atmestas. 225 už, prieš, susilaikė atmestas. 226 už, prieš, susilaikė atmestas. 227 už, prieš, susilaikė atmestas. 228 už, prieš, susilaikė atmestas. 229 už, prieš, susilaikė atmestas. 230 už, prieš, susilaikė atmestas. 200 31 už, prieš susilaikė atmestas. 232 už, prieš susilaikė atmestas. 233 už, prieš susilaikė atmestas. 234 už, prieš susilaikė atmestas. 235 už, prieš susilaikė atmestas. 236 už, prieš susilaikė atmestas. 237 už, prieš susilaikė atmestas. 238 už, prieš susilaikė atmestas. 239 už prieš susilaikę atmestas. 240 už prieš susilaikę atmestas. 241 už prieš susilaikę atmestas. 242 už prieš susilaikę atmestas. 243 už prieš susilaikę atmestas. 244 už prieš susilaikę atmestas. 245 už prieš susilaikę atmestas. 246 už prieš susilaikę atmestas. 247 už, prieš susilaikė atmestas. 248 už, prieš susilaikė atmestas. 249 už, prieš susilaikė atmestas. 250 už, prieš susilaikė atmestas. 251 už, prieš susilaikė atmestas. 252 už, prieš susilaikė atmestas. 253 už, prieš susilaikė atmestas. 254 už, prieš susilaikė atmestas. 255 už prieš susilaikė atmestas. 256 už prieš susilaikė atmestas. 257 už prieš susilaikė atmestas. 258 už prieš susilaikė atmestas. 259 už prieš susilaikė atmestas. 260 už prieš susilaikė atmestas. Ponios ir ponai. arg viel schneller kann ich nicht, arg viel schneller können Sie nicht und arg viel negaliu dar greičiau dirbti ir jūs negalite dirbti greičiau ir vertėjai negali dirbti greičiau. Aš stebiu viską. Mes turime maždaug šim, 150 balsų arba 2 trečdalių balsų daugumą kiekvieno balsavimo atveju. Todėl galbūt dėl tų blokų galime balsuoti dėl visų pakeitimų kartu, dėl blokų, ne dėl kiekvieno atskirai. Lassen Sie uns zwei, drei Minuten Zeit in diese Frage investieren. Herr Kollege Marinescu. 2-3 minutės pasvarsysime šį klausimą. Ponas Marinesku. Dear colleague, dear vice president. Kolegos, ponė vicepirmininkė, grįžtų prie kolegų prašymo išsakyto pačioje pradžioje. Balsuojame ne tik dėl turinio gal, balsuojame periferinės šalis prieš pastatytos prieš kitas šalis. Žinoma, rezultatas visą laiką tas pats. Pakal, pakartokime balsavimą dėl turinio, dėl straipsnių, dėl atskirų punktų, dėl kiekvieno straipsnio, nes Europos parlamentas netai balsuoja. Jeigu balsuojame blokais, blokais pateikti pakeitimai tik dėl to, kad grupė parlamento narių pateikė tokiu, pakeitimus būtent taip yra pakeitimai ketvirtajam, devintajam, dvyliktajam straipsniui tose blokose, kurie tarpusavį yra visiškai nesusiję. Mes kalbame apie vairavimo laiką, apie vairuotojo amžių, apie e, transporto priemonės parkavimą. Tai vis, turiniu tie pakeitimai nesusiję. Ir tai ne pagal jokias parlamento taisyklės. Apgailestauju, bet tokia yra padėtis, ta, e, net, ta net, už tą netvarką yra atsakingi parlamento administracijos darbuotojai. Herr, Herr Marinescu, alles, Sie... Pone Marinesku, viskas, ką Jūs pasakėte, buvo išgirsta, bet aš atmesiu Jūsų paskutinį komentarą labai ryštingai, ponas Lamberts. Pone pirmininkė, suprantu, ką sako ponas Marinesko. Pakeitimai buvo sugrupuoti pagal autorius, galbūt ir taip. Tačiau, na, kaip ten bebūtų, manau, kad blokai yra sudaryti politiškai, logiškai. Kitaip tariant, įvairios žmonių grupės, kurios pakeitimus siūlė, tai padarė, e, atsižvelgdamos holistiškai į patį tekstą. Ir pagal tokią logiką, kuri politiškai yra nuosekli, tada aš manau, kad tie blokai yra politiškai nuoseklus ir turi prasme būtent balsavimas pagal tos blokus. So, wir haben da jetzt zwei Meinungen gehört. Ähm, ich... Išklausėme dvi nuomonės. Aš asmeniškai manau, ponė Marinesku, kad parlamente galima e, tapti kvailiu dviem būdais. E, arba balsuojant dėl visko blokais, arba e, laikantis procedūros, kurios laikėmės iki šiol. Manau, kad mes bandome būdų išspręsti šią situaciją tikslingai. Ir darbas atliktas komitete iš anksto e, turi atsispindėti mūsų darbe. Man atrodo, kad ponas Lamberts yra teisus. Ir pagal 178 darbo tvarkos taisyklių taisyklę galime balsuoti dėl pakeitimų visų blokų. Yra tam tikros priežastis. Dabar žodis ponui Korbetui, kuris didžia dalimi iš visą tai atsakingas. Taip, ponė pirmininkė, prisipažinsiu, kad aš e, parengiau būtent šį darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Jis egzistuoja jau keletą metų ir skirtas atsižvelgti būtent į tokias situacijas, kuomet pateikiamas labai didelis pakeitimų skaičius ir kuomet įmanoma juos sugrupuoti taip, kaip mm, minėjo ponas Lambertas, arba kažkaip kitaip, protingai, kad parlamentas galėtų sparčiau atlikti savo darbą, gerbent narių pozicijas ir jų teisės prasminga sugrupuoti pakeitimus tokiu būdu tai leistų mums veiksmingai našiai atlikti savo darbą ir nei vienas narys neprarastų savo teisės teikti pakeitimus. Ähm, Ačiū, ponia Korbet. Nesuteiksiu daugiau žodžio niekam dėl darbo tvarkos taisyklių, išgirdome dvi nuomonės ir vieną paaiškinimą. Galėčiau pats priimti sprendimą Kaip jau sakiau, man e, primtinesis pono Lambertso vertinimas, bet noriu pasiklausti jūsų, ar jūs sutinkate pradėti balsuoti blokais? Kas už tokį siūlymą? Ačiū. Kas prieš? Patikrinkime. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. sprendimas priimtas. Trijų ketvirtadalių daugumą, jei teisingai suskaičiavau. Toliau dėl viso B pakeitimų bloko nuo 261 ir 332 už prieš susilaikę atmesta. Patikrinsime mm, elektroniškai, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Mhm. Balsuoti baigiame. Atmesti. Beveik dviejų trečdalių daugumą. C blokas kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. Blo D pakeitimų blokas. Kolega gale Jūs dėl posėdžio vedimo tvarkos pakomentuokite, pagal kokią taisyklę norite pasisakyti. Negaliu balsuoti tokiu būdu, nes noriu balsuoti kitaip. Skirtingai dėl kiekvieno pakeitimo aš negaliu taip dirbti, negaliu taip balsuoti. Herr Kollege Jurek, Pone Jurek. Pirmininkė, balsavau prieš e, balsavimą pakeitimų blokais, bet jeigu priėmėme tokį sprendimą ir jeigu yra vardinis balsavimas numatytas pakeitimų bloke, tuomet dėl jų turime balsuoti vardiniu, dėl viso bloko pakeitimų turime balsuoti vardiniu balsavimu, nes nusprendėme, kad turi būti vardinis balsavimas. Pone Jurek, nežinau, kodėl skundžiatės. Mes ne, nebalsavome dėl dar vardinių balsavimų dėl pakeitimų bloko ir norėjau siūlyti dėl, siūlyti dėl D pakeitimų bloko balsuoti vardinių balsavimų. Prašau balsuoti, ar visi balsavote. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Apgelehnt. Atmestas. E pakeitimų blokas. Ten taip pat yra vardinių balsavimų, todėl visą bloką pakeitimų teikiu vardiniam balsavimui. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Atmesta. F vardinių balsavimų. Prašau balsuoti.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 H ir K pakeitimų blokai atkrenta. Nuo H iki K pakeitimų blokai atkrenta. Ja. So, wir kommen dann zur Gesamtabstimmung in namentlicher Abstimmung. Todėl dabar galutinis balsavimas, vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Angenommen. Pritarta. Norėčiau priminti, kad G pakeitimų blokas buvo apriektas kitame bloke. Dabar Vandekamp pranešimas. 307, 423 identiški pravardiniu būdu. Prašau balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta.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 balsuosime blokais, ar galima būtų pasirūpinti, kad dėl kiekvieno bloko būtų balsuojama o, vardiniu būdu, ne vien tik tai dėl tų blokų, kur yra numatyta vardinis balsavimas kai kur. A. Gerai, mielai tą galime padaryti. A blokas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. B blokas vardiniu būdu, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. C blokas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas.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 Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. F blokas vardiniu būdu prašom balsuoti. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. priimta. Nuo G iki H blokai atkrenta ir dabar balsuojame dėl pasiūlymo su patvirtiniais pakeitimais. Vardiniu būdu prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau periname prie RTUG pranešimo. 290308 identiški, vardiniu būdu prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. A blokas. Pana Stehovski. Vážený, vážený pane předsedající, podle... Uh, eh, čl... Gerbiamas pirmininkė, pagal 182 straipsnio A dalį aš pasisakau prieš tokio tipo balsavimą, tokį balsavimo vedimą dėl priežasčių, kurias aš raštu pateiksiu parlamento vadovybei. Man atrodo, uh, kad e, esame pažeidę e, bent keletą mūsų darbo tvarkos e, procedūrų. Tai ir aš pateiksiu komentarą dėl to. Ačiū. Pasižymiu jūsų komentarą. A blokas vardiniu būdu, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. B blokas vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. C blokas vardiniu būdu prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. atmesta D blokas vardiniu būdu, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. E blokas vardiniu būdu, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Tuomet F iki G blokų, blokai atkrenta ir tada pereiname prie galutinio balsavimo. vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Galutinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Damit sind bei allen drei. Pritarta. Taigi visi trys pranešimai tokiu būdu įveikė pirmąjį svarstymą. Pono Buzeko dokumentas vardiniu būdu. Prašau balsuoti dėl pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau mato pranešimas yra pagrindinio komiteto visai eilė pakeitimų blokų, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, dvyliktas už, prieš susilaiko priimta, penkioliktas už, prieš susilaiko priimta, aštuonioliktas už, prieš susilaiko priimta. 23. 3 dalis, pirma dalis už, prieš, susilaiko, Pasitikrinkime dėl šitos dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Trečia dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 37 už, prieš, susilaiko, priimta Atrodo atmesta, bet geriau pasitikrinkime, prašau balsuoti elektroniškai. Dėl 37 pakeitimo ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 dalis, pirma dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 43 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl e, šio pakeitimo elektroniškai, prašom, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Priimta. 44 už, prieš, susilaiko, priimta. 48 už, prieš, susilaiko, priimta. 50 už prieš susilaiko priimta, 53 už prieš susilaiko priimta, 54 už prieš susilaiko priimta, 80 vardinių būdų prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 93 už prieš susilaiko. Priimta. 97 už prieš susilaiko. Priimta 100 už prieš susilaiko. Priimta 104 už prieš susilaiko. Priimta 108 vardiniu būdu prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 116 už prieš susilaiko. Priimta. 117 už prieš susilaiko priimta, 120 už prieš susilaiko priimta, 121 už prieš susilaiko priimta, 123 už prieš susilaiko priimta, 126 už prieš susilaiko priimta, 127 dalis pirma dalis už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko priimta, 128 dvi dalis pirma dalis už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko priimta, 132 už, prieš susilaiko priimta. 136 už prieš susilaiko priimta, 137 d vardiniu būdu prašom balsuoti. Ar jūs balsavote, balsuoti baigiame? Mm. Priimta 138 irgi vardiniu būdu prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 141 už, prieš susilaiko priimta, 150 už, prieš susilaiko priimta, 152 už, prieš susilaiko. Priimta 156 vardinių būdų, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 157 vardinių būdų, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta 158 vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 159 už, prieš, susilaiko. Priimta 165 už, prieš, susilaiko priimta. 168 dvi dalis, pirma dalis už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko priimta, 171 už, prieš susilaiko priimta, 178 už prieš susilaiko priimta, 182 už prieš susilaiko priimta, 188 už prieš susilaiko priimta, 190 už prieš susilaiko priimta, 195 už prieš susilaiko priimta, 196 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 196, prašom. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 198 kas už, kas prieš susilaiko. Priimta 200 už, prieš susilaiko. Priimta 205 dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš susilaiko. Priimta antra dalis už, prieš susilaiko. Priimta 224 dvi dalis, pirma dalis kas už, kas prieš susilaiko. Priimta antra dalis už, prieš susilaiko. Priimta. 255 kas už, kas prieš susilaiko. Priimta 259 už, prieš susilaiko. Priimta 263 už, prieš susilaiko. Priimta 264 už, prieš susilaiko. Priimta 268 kas už, prieš susilaiko. Priimta 269 už, prieš susilaiko. Priimta 270 už, prieš susilaiko. Priimta 271 už, prieš susilaiko priimta, 274 už, prieš susilaiko priimta, 275 už, prieš susilaiko priimta, 291 vardiniu būdu prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 84 tokiu būdu išspręsta, 291 CP2 vardinė būdu, prašau balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Priimta. 86 tokiu būdu išspręsta, 281 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 281. Prašau seniūnų suvaidinti savo vaidmenį taip pat, ar visi balsavote, balsavimas baigtas, priimta. 292 vardiniu būdu prašau balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsavimą. 90 už prieš susilaikė patvirtinta. 92 už prieš susilaikė patvirtinta. 293 atkrenta, 282 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 314 ir 94. Tiksliau tikrinamės dabar, sako pirmas dėl 282. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. 314. Kas už? Prieš. Susilaikė. Panašu, kad patvirtinta, bet nebe taip aktyviai balsuojama, todėl balsuosime elektroniniu būdu dėl 314. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 94 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 283 ir 315 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Elektrodinis balsavimas dėl 283 ir 315. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Patvirtinta. 324 tuo būdu atkrenta 95 dabar. Jis taip pat atkrenta. 96. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 316. Tiksliau dar tikrinamės dėl 96 pakeitimo, sako pirmininkas. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 316 atkrenta, 317 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės dėl 317. Balsuokime. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Tuo būdu 113 atkrenta, dabar balsuom dėl 284, kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. 115 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Originalusis tekstas, 13 straipsnės, pirmas paragrafas B. Patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 straipsnis, e, paragrafas 2 dalis, balsuom dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis, už, prieš, susilaikė patvirtinta. 13 straipsnis, 1E, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 124, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Tuo būdu atkrenta originalus tekstas. 125 pakeitimas dvi dalis. Už pirmąją už prieš susilaikė, patvirtina antroji dalis už prieš susilaikė Balsuosime elektroniniu būdu pasitikrindami. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Originalus tekstas atkrenta 323 už prieš susilaikė patvirtinta 310 vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Balsavimas baigtas, atmesta. 311 vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigime. Patvirtinta. 322. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 135. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi suspėjome? Baigėme balsavimą. Atmesta. 285. Dvi dalys. Dėl pirmosios už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 318. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 312. Vardinis balsavimas. Pradėkime ir baigėme balsuoti. Patvirtinta. 16 straipsnis 3a originalus tekstas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 286 už, prieš. Taigi atmesa 142 už, prieš susilaikė. Balsuosime elektroniniu būdu dėl 142. Ar visi suspėjome? Baigime balsuoti. Atmesta. Originalus tekstas, vardinis balsavimas. Kviečiu balsuoti. Baigiame. patvirtinta. 144 už, prieš susilaikė patvirtinta. 145 už, prieš susilaikė patvirtinta. 146 už, prieš susilaikė patvirtinta. 147 už, prieš susilaikė patvirtinta. Originalus tekstas vardinis balsavimas. Atkrenta ši teksto dalis. 155 pakeitimas vardinis, vardinis balsavimas. Ar visi suspėjome? Baigiame. Patvirtinta. 313 ir 320 atkrenta, 18 straipsnis, ketvirtoji dalis vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigiame. Atmesta. 321 už, prieš susilaikė patvirtinta. 219 už, tiksliau atkrenta 219 pakeitimas. Balsuosime dėl 249 ir 300, jie identiški, balsuojame. Ar visi spėjome balsuoti, baigėme balsavimą. Patvirtinta. 287 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 221 atkrenta, tuo būdu balsuojame dėl 302 pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. Balsuojame. Tiksliau, antroji dalis atkrenta. 217 ir 301. Identiški. Vardinis balsavimas. Ar visi suspėjome balsuoti? Baigina. Patvirtinta. 303. Vardinis balsavimas. Pradėkime. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 276 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis atkrenta 277. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 288 ir 9 atkrenta. Balsuojant dėl 278 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 14 atkrenta. Elektroniniu būdu balsuosime dėl 289. 78 tiksliau. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Atmesta. 14. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 289 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 20 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 304. Už. Prieš susilaikė atmesta. 279 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 atkrenta. Balsuosime dėl 279 pakeitimo, sako pirmininkas, elektroniniu būdu. Ar spėjome visi? Baigiame. Patvirtinta. Taigi 32 atkrenta, dabar balsuom dėl 305 už, prieš, susilaikė, atmesta. 40. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 306 už, prieš, susilaikė. Manau, kad patvirtinta, bet balsuokim dar pasitikrindami elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 307 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 308 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 290 vardinis balsavimas. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. 46 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 280, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė, atmesta. 49 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 309 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Balsuojame dėl pakeisto komisijos siūlymo vardiniu būdu. Ar visi suspėjome? Tuo būdu balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ir tuo būdu pirmasis svarstymas yra baigtas. Agilera Garcia pranešimas. 97 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi suspėjome? Baigiame. Patvirtinta. Kolegė Kanėtė, prašau, žodis jums. Pone pirmininkė, norėjau pastabėlę tokią išsakyti. Mes daugiau laiko mato parinešimo skiriame negu mobilumo paketui. Gerbiama kolegė Kalnėtė, aš taip pat pastebėjau, kad tai buvo 96 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dupre pranešimas. Pone Ernst prašo žodžio, prašau. Ir įsijungti mikrofoną, raida pirmininkas. 59 straipsnių remdamasi norėčiau, kad, pakeitim, kad pirmiausia būtų balsuojama dėl pakeitimų. Ar kas nors norėtų prieš, e, priešingą nuomonę išsakyti šiam pageidavimui? Reikis ne. Ponas Dupre Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu pranešėjas ir norėčiau kreiptis į kolegas ir paprašyti atmesti tą siūlymą, kuris ką tik buvo išdėstytas GUE. Mes Manome, kad dėrybos buvo labai subalansuotos su taryba ir mes nu, norėtume priminti, kad vieno pakeitimo prieimimas su taryba pasiektą sustarimą sunaikintų. Ir tai būtų labai blogas dalykas laisvam judėjimui ir kovai su e, blogais e, tapatybės dokumentais. Ačiū kolegai Dilipre, sako pirmininkas. Balsuosime vardiniu būdu dėl šio siūlymo. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Atmesta. Technika irgi vargsta, sako pirmininkas. Nesinervinkime, jeigu balsavimas užtrunka šiek tiek ilgiau. Nes kartais neiš karto pavyksta pradėti balsavimą. Taigi 73 pakeitimas, balsuokime vardiniu būdu. Ar visi spėjom? Baigėme. Patvirtinta. Ajuto pranešimas dabar. 60 pakeitimas. 66 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Tuo būdu baigėme pirmąjį svarstymą. Dabar Intveld pranešimas. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi spėjome? Baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Kviečiu balsuoti, ar visi suspėjome. Baigiame. Patvirtinta. Taigi parlamentas baigė pirmą svarstymą, dabar kasa pranešimas. Kolega Gonzalės Pinė, prašau žodžio, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. 59 straipsnių remdamasi norėčiau paprašyti, kad pirmiausia būtų balsuojama dėl pakeitimų. Man regis, kad yra būtina, kad parlamentas pasisakytų savo nuomonę dėl svarbiausių aspektų užfiksuotų pakeitimuose. Pirmiausia, e, galimybė perduoti E, galimybę gauti atostogas, man atrodo, tai yra svarbu lygybei užtikrinti, svarbu, kad moteris būtų lygiai teisės darbo rinkoje ir taip pat norėtume, kad būtų užtikrintas vienodas užmokestis. Nesvarbu, kas užsima vaikais, tėvai ar mamos ir kad nuo įstatyminių nuostatų niekas nenukentėtų. Ačiū ponė Gozalės Penės, kas norėtų prieš šį pareiškimą pasisakyti. Pranešėjas, prašau. Pone pirmininkė, aš manau, kad turėtume balsuoti dėl. Neturėtume balsuoti dėl pakeitimų, nes siūlymas yra labai subalansuotas, o pakeitimai e, galėtų pakeisti e, pasiektą pusiausvyrą. Tad turėtume balsuoti prieš tą siūlymą, pirmiausia balsuoti dėl pakeitimų. Ačiū kolegai. Tad balsuokime dėl ponios Gonzalės Penė siūlymo vardinis balsavimas. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. 102 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. patvirtinta. Pirmasis svarstymas parlamente tuo būdu yra baigtas. Dabar Guardija Sabalrubijau ir Sarvama pranešimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Tuo būdu pirmasis svarstymas parlamente yra užbaigtas. Toliau ponas Lopės Fontanė pranešimas. Už prieš susilaikė pritarta. Pirmasis svarstymo etapas šio dokumento baigtas. Svinda komisijos pranešimas vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Angenommen, die erste Lesung ist damit abgeschlossen. Wir Pritarta. Pirmasis svarstymo etapas baigtas. Toliau Silikijotis pranešimas. E, iš ankstinis susitarimas. Antras pakeitimas vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. erste Lesung des Parlaments ist damit abgeschlossen. Baigtas pirmas svarstymo etapas. Toliau afronti pranešimas, pakeitimas 32 vardinių balsavimų. Prašau balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Taip pat baigtas pirmojo svarsimo etapas. Toliau, pono Rykė pranešimas. Susitarimas 34 e, pakeitimas vardinių balsavimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Angenomen. Auch hier ist die erste Lesung des Parlaments. Pritarta. Taip pat baigtas pirmasis svarsimo etapas parlamente. Toliau, Petrovski pranešimas. 234 pakeitimai, jie tapatus, vardinių balsavimų, prašau balsuoti. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas? Abgelehnt. Antrag 1. Atmesti. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. Komisijos pasiūlymas su pakeitimais vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Pirmasis svarstymo etapas parlamente tuo baigtas. Toliau Fajon pranešimas. Pranešėja nori kažką pasakyti. Prašau, ponė Fajon. Kolegos, Šengeno erdvė yra viena, viena svarbiausių ir apčiopiamiausių ES integracijos pasiekimų. Jis atneša daug naudos Europos piliečiams ir įmonėms, suteikia galimybę laisvai judėti žmonėms ir prekiams. Dėl daugybės bendrijai iškilusių iššūkių, kuriuos jį įveikė, šešios e, Šengeno erdvės valstybės narės vykdė pastaruosius 3,5 metų vidinę sienų kontrolę. Ta kontrolė yra neteisėta, neproporcinga ir ne, nereikalinga, nes išnyko tos kontrolės priežastis. Tai kelia grėsmę Šengeno erdvėjai. Jeigu jos atsisakytume, bendrėjai tai kainuotų 18 milijardų eurų per metus ir niekas, nė viena šalis negali sauliaisti to finansuoti. Todėl pasiūlėme iš esmės peržiūrėti e, šio teisės akto redakciją, kad peržiūrėjus jas užtikrintume valstybių tarpusavio pasitikėjimą ir laisvas judėjimas vyktų be vidinės kontrolės. Nežiūrint intensyvių dėrybų, nei valstybės narės, nei Europos komisija nebuvo pasirengę siekti kompromiso. Valstybės narės netgi priešinosi bet kokiai, net minimaliai pažangai, kaip prane, parlamento narė, kaip Europos pilietė, kaip, kaip Slovenė. Aš smerkiu tarybos poziciją, nepriimtina tai, kad dėl vidinių politinių interesų ir dėl nenoro veikti Šengeno erdvė tapo įkaitė. Toks status quo yra patogus komisijai, kuri e, tol, kol yra patiktas teisės akto pasiūlymas ir svarstomas, neprisima atsakomybės ir nepradeda pažeidimų tyrimo procedūros prieš valstybės narės teisingumo teisme. Kolegos, raginu Jūs balsuoti didžia, didelę daugumą už mano pranešimą ir taip nusiųsti žinę piliečiams, kad, mes, kad jie mums rūpi. Ačiū, ponė Fajon. Balsuokime, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Patikrinsime. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. ir dabar rezoliucijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje. Teikiu balsavimą šią rezoliuciją, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ačiū už plojimus, sako pirmininkas. Toliau paskutinis e, balsavimas. Kolegos, žinau, kad buvo nelengva kad buvo įtampos ir kad visi buvo atsidavę mm, darbui šiame procese ir dėl balsavimų blokais. Ačiū visiems, kad atsižvelgėte į visus pasiūlymus. Toliau Intveld pranešimas vis, dėl viso pranešimo. Prašau balsuoti. Vardiniu balsavimu. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Jūs labai sparčiai balsavote ir našiai dabar, manau, vyks našus ir spartus balsavimo motyvų paaiškinimas. Žinote, įprastinė procedūra, prašau visų išeidinėti ir išeidinėti tvarkingai, nes kitaip pradėsiu uh, pavardėmis šaukti tuos, kurie taip nesielgia. Herzlichen Glückwunsch, Herr Wieland. darf ich den Kollegen Bostinaru. Pone Boštinaru, pone Marinesku, pone Weberi, pone Džambatski. Wen kenne ich denn noch? Der Herr Kollege De Jong. Ką dar aš pažįstu, ponė De Jong? Kolegė Džip. Pone Gžip. Pone Cvievka. Frau Kollegin Grostets, Frau Kollegin Niebler. Pone Grostet, pone Nibler. Ar norite, kad jūsų pavardės būtų rašytos į posėdžio protokolą, ponė Intvilt? Herr Kollege Sarius Wolski. Pone Sarius Wolski. Ach, dem Herrn Kollegen Zambatski habe ich Unrecht getan, der hat ja das Wort. Entschuldigung, der steht zu Recht hier. Pone Zambatski, iš tikrųjų neteisingai pasielgiau, kad jūs paminėjau, jūs kalbėsite ir turite teisę būti čia. Pone Rangel. So, jetzt kommen wir zu den Stimmerklärungen betreffend den Bericht. Pradėsime balsavimo motyvų paaiškinimus dėl ponios Kilonen pranešimo. E, darbuotojų komandiravimo reikalavimai transporto sektoriuje. Pone Džambatski. Pone pirmininkė, meli kolegos, balsavau prieš šį pranešimą. Šis pranešimas neatspindi e, verslininkų iš mažesnių valstybių interesų ES pakraščiuose, todėl balsavau prieš, nes tai gėdingas pranešimas. Ačiū, ponė Džambatski. Pone Šoidrova. Děkuji za udělení slova. Kolegyně, kolegové, na... Ačiū, kolegos. Nusprendžiau galų gale balsuoti už šį pranešimą. Siek kompromiso paieškos buvo labai nelengvas dalykas. Linkiu visiems e, vairuotojams gerų patogių darbo sąlygų ir darbo aplinkos, tačiau taip pat suprantu, kad tarptautinis sausumos transportas yra vidaus rinkos vienas iš ramsčių, be kurių laisvo judėjimo, laisvas judėjimas nebūtų toks, koks yra šiandien. Netinkamas e, darbuotojų komandiravimo direktyvos taikymas galėtų susilpninti konkurenciją Europos Sąjungoje pakengti konkurencijai. Aš suprantu, kad tai, kalba eina apie dvi monetos pusės, tačiau galiausiai suvokiau, kad kompromisas, kuris skirtas e, darbuotojų komandiravimo direktyvai vidaus rinkoje, manau, kad yra erdvės tolesniam e, tobulėjimui dėrybose su taryba. Ačiū, ponia Šoidrova. Pone Sarvama, sako pirmininkas. Ką dar matau? So, jetzt spricht Herr Kollege Mamikins. Žodis ponui Mamikins. Ačiū, kolegos. Klausimais dėl transporto ir turizmo kalbėsiu pragmatiškai ir noriu pasirūpinti, kad šis teisės aktas, kurį tvirtiname, būtų naudingas visoms šalims, taip pat ir mano šaliai, Latvijai. E, pranešimas dėl darbuotojų komand... da... vairuotojų komandiravimo turi ir kiti siūlymai turėjo apimti ir socialinius transporto sektoriaus aspektus, tačiau apgailėstau dėl to, kad yra daugiau, kad rinkos segmentas yra stipresnis už socialinės apsaugos segmentą. Reikia priešintis neteisėtiem praktikai šiame sektoriuje sektoriuje. Ir iš tikrųjų visi teisės aktai, kuriuos tvirtiname parlamente socialiniu požiūriu, turi būti teisingi. Tačiau vienodo atlyginimo už vienodą darbą kabotažo operacijose rimti klausimai susijęs su socialiniu teisingumu toks tos pat taisyklės turi galioti vairuotojui, kuris veža prekes į kitą šalį ir kerta sieną, kaip ir vairuotojui, kuris veža prekes toje vienos valstybės teritorijoje. Būtent dėl to aš balsavau prieš. Ačiū ponė Mamikins, toliau ponas Hanan. Ačiū ponė vicepirmininkė. Galbūt tai yra paskutinis mano pasisakymas čia, todėl apsim kalbame apie tai, kad prisidengiant vidaus rinką bandoma dar daugiau taisyklių primesti privačiam sektoriuje ir taip pakenkiamas konkurencingumas, konkurencingumui e, valstybės kišimasis. Tai buvo nuo pat pradžių nes atrodo, čia niekas nesupranta, kaip mažoms įmonėms reikia veikti rinkoje, e, siekti pelno ir vis dar. Ir paisyti visų teisės aktų primamų čia. Kadangi tai yra mano paskutinė galimybė pasisakyti, noriu padėkoti Jums, ponė Vyland, už tai, kad Jūs visada buvote bešališkas, išmintingas ir našus vicepirmininkas ir Jūs tikrai puikiai susidorojate su jums patikėtomis užduotimis. Ir jeigu tikrai paskutinį kartą čia pasisakau, tai išsiskirkime kaip draugai. Vielen Dank, Herr Kollege Hennen. Normalerweise sollte ich. Ačiū, ponia Hennen. Paprastai nereaguoju į tokius komentarus. Mes, daž... Mes labai retai sutarėme kokiais nors klausimais. Uh, Nežiūrinti tai, aš um, esu geros nuomonės apie jūsų kaip parlamento naro darbą ir galbūt tai ne paskutinis jūsų pasisakymas. Ponios Jezlovieckos nematau, balsavimo motyvų aiškinimus šią temą. Baigėme toliau pono Vandekamp pranešimas dėl e, savaitinių ir e, dienos e, minimalių vairavimo ir poliso laikotarpių. Pirmininkė kolegos, šis pranešimas, kaip ir aštis, ankstesni pranešimai, yra labai neteisingi e, pakraščių ir vidurio Europos valstybėms. E, šio pra, pa, pranešimo pasiūlymai nori, kad visos pakraščių valstybių įmonės žlugtų ir viskas e, judėtų link e, vakarų Europos. Viskas susitelktų vakarų Europoje. Negal, taip negali būti, negali žaidime e, bėgti, dalyvauti, turėdamas tik vieną koją. Tai prieštarau laisvai konkurencijai, tai protekcionizmas Prancūzijos, Belgijos, Italijos vardu. Šiuo pranešimu mes priešinamės ES idėjai, kurioje svarbios yra visos valstybės ir visų e, valstybių interesai svarbus. Todėl balsavau prieš ir pats balsavimas, kaip jis vyko, buvo gėdinga. Ačiū, kolegė Džambatski. Panašu, atrodo. E, Ačiū, pirmininkė. Noriu paaiškinti, kodėl galiausiai aš visgi balsavau už. Eina kalba ne vien tik tai apie mm, darbo sąlygas ir socialinę apsaugą, eina kalba čia ir apie e, saugą keliuose. Ir aš nusprendžiau paremti pasiūlymą, kad darbuotojams būtų garantuota teisė e, praleisti savaitgalius su šeimomis bet ne, kad, kad nebūtų trumpų polsio laikų. Taip pat labai svarbu, kad, labai svarbu, kad e, automobilių stovėjimo aikštelės būtų tinkamai įrengtos, nes e, tikrai uh, Tokių sąlygų darbdaviai negalės vieni garantuoti. Čia reikia kalbėti apie infrastruktūrą, kuri turi būti išplėtota visoje Europoje. Ir kol kas dėje šitoje e, srityje situacija yra labai prasta. Reikia daug daugiau automobilių stovėjimo aikštelių, reikia daug geriau įrengtų e, e, stovėjimo aikštelių, reikia taip pat ir takografų išmaniųjų, kurie būtų įdėkti transporto priemonėse. Ačiū. Ačiū kolegijai Šoidrovai. Mamikins. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, aš sutinku, kad e, vairuotojų darbo sąlygos turi būti pagerintos. Jeigu e, kuriame naujas taisyklės, jos turi būti naudingos visoms valstybėms narėms, ne vien tik tai vakarų valstybėms narėms. O šis pranešimas sukuria tokią delikačią situaciją, kuomet vairuotojai iš rytų Europos valstybių e, sudėtingai e, galės to, toliau dirbti. Aš tikrai apgalėsau dėl socialinio dempingo, pasisakau prieš tai, tačiau negalima bausti kai kurių darbuotojų, nes pastatyta ant kortos 3 milijonų darbuotojų likimas. Ant, ant, ant kortos stovi. Ir iš tikrųjų aš galvoju, kad yra būdų garantuoti e, padorės darbo ir polisio sąlygas, nepakenkiant vidaus rinkos taisyklėms. Ir jeigu iš, darb, iš, iš rinkos būtų e, išimami, tiesiog atkertami nuo rinkos rytų e, Europos valstybių vairuotojai, tai būtų visiškai nepriimtina situacija, todėl aš balsavau prieš. Kolegė. Ačiū ponui Mamikins, ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė. Nebalsavau už. Susilaikiau balsuojant. Esmė tokia, kad pranešimas sustiprina tą senąją sieną, tą senąją geležinę uždangą, kuris skyrė senasias valstybės narės nuo naujųjų. Taip, labai svarbu kalbėti apie saugą keliuose, nes e, kelių transporto sauga ir iš tikrųjų sąlygos keliuose darosi dramatiškos ir todėl darbo ir polsio sąlygos turi būti geros vairuotojams užtikrintos. Tai yra labai svarbu. Reikia, aišku, pasirūpinti, kad jie turėtų galimybę savaitgalius leisti leisti su šeimomis, kad nereikėtų jiems mėgoti automobilių kabinose, kad būtų sudarytos visos sąlygos pailsėti. Taigi, mm, įvertinus visus padarytus kompromisus, aš balsuojant susilaikiau. Dank, Ačiū, kolega. Tokiu būdu aptarėme paaiškinimus dėl balsavimo motyvo dėl vieno Denkam pranešimo, dabar Izmalartuk pranešimas. Pona Žembatski visų pirma. Kolegos. Vėlgi, po šitų trijų pranešimų aš turiu konstatuoti, kad balsavau prieš. Uh, nes visas šis trijų pranešimų paketas yra drastiškas laisvos rinkos konkurencijos taisyklių pažeidimas. Bulgarija, Rumunija, Lenkija, kitos rytų valstybės atvėrė rinkas ir ten dirba stambiosios vakarų parduotuvių grandinės, atidaryti priekybos centrai. Tai, o jau kai eina kalba apie atvirkštinį procesą, jau tada yra uždaromos tos sienos neįmanoma patekti į tą bendrą rinką iš rytų. Tai iš tikrųjų tai, kas čia buvo suderinta, yra baisu. Tai buvo skandalingas balsavimas iš tikrųjų parlamente. Parlamentarai pasidalijo. 50-50 aiškios balsumo, daugumos nebuvo. Iš esmės buvo didžiulė lobistų įtaka, tai buvo akivaizdu ir tai tikrai yra didelė gėda ir, ir negerai galvojant apie Europos piliečius. Ačiū kolegai Džambatskiai, dabar panešodrava. Ačiū pirmininkė. Ši judumo paketo dalis kur kompromisas buvo suformuotas jau transporto komitete. Ir tikrai tai e, yra pozicija artima e, sutarimui su taryba. Ir iš tikrųjų, manau, kad tai palengvins ir trialogo procesus. E, akivaizdu, kad kabotažas yra skirtingi dalykai nei tarptautinis transportas pervežimas e, automobilio keliais. Akivaizdu, kad čia yra didžiulė konkurencija tarp vežėjų, tarp vežėjų iš kitų valstybių ir vietos, tos pačios valstybės vežėjų. Ir aišku, kad Taisyklės turi būti tokios, kad neiškraipytų situacijos rinkoje, kad būtų užtikrintas laisvas judėjimas. Aš manau, kad pranešimas buvo gerai subalansuotas ir, aišku, reikia vertinti visą paketą. Aš vertinu tai, kad pranešime yra ne vien tik tai nustatytos maksimalios ribos dėl kabotažo, bet taip pat yra numatytos ir priemonės kovoti su fiktyviomis kompanijomis, kurios yra taip vadinamas pašto dėžutės kompanijos, kad iš tikrųjų nebūtų piknaudžiajama atveju. Ačiū kolegiai Šodrovai. Matijus. Uh, Ačiū, pirmininkė, aš balsavau prieš šį pasiūlymą kadangi kaip dažnai yra čia parlamente, yra papildomas kliūtis, papildoma našta sukūrėma mažoms įmonėms, kurios ir taip negali to pakelti. Ir lab, aišku, dažniausiai stambiosios kompanijos gali susimokėti lobistams ir gali padaryti įtaką teisės aktams, tačiau um, tikrai dėje matome dar vieną atvejį, kuomet teisės aktas yra pasiūlytas, kuris visiškai tinka, aišku, stambiosioms kompanijoms, kurios gali sauliaisti papildomas papildomas išlaidas, tačiau mažos įmonės nesugebės apsimokėti tų papildomų išlaidų, kurias dėje mes užkrausėme jiems ant pečių. Aš pats e, turėjau smulkų verslą, aš puikiai žinau, kokį neproporcingą poveikį gali turėti tokie teisės aktai ir būtent dėl tos priežasties balsavau prieš šį dokumentą tam, kad paremčiau smulkės įmonės. Ačiū. Fin, Ačiū. Kolegai Matijus. Kolega Polčiak, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš paremiau šį pranešimą, kadangi kompromisų e, buvo pasiekta visai konstruktyvių, dėl to šis pranešimas skiriasi nuo ankstesnių e, dviejų paketo dalių. Akivaizdu, kad Kelių transportas labai sparčiai plečiasi, reikia naujų technologijų Europoje, kad būtų galima išmanes, autonominės transporto priemonės labiau naudoti ir vystyti. Man atrodo, kad tas pasiektas kompromisas yra e, atitinkantis tai, kas man yra svarbu. Būtent dėl to pritariau tam pranešimui. Taip pat reikėtų, kad naujieji ES teisės aktai apimtų ir kabotažo paslaugas. Ačiū. Ačiū kolegai Polčiak. Baigiame balsavimo paaiškinimą dėl RTUK pranešimo. Pone Jezlovietska dar norėtų pasisakyti. Dabar žodžio suteikti negalėsiu pačioj pasisakymo pabaigoje, nes jūsų eilė pasakyti praėjo. Baigėme paaiškinimus dėl RTUK pranešimo ir dabar Buzek pranešimas ir balsavimo paaiškinimai dėl jo. Tai yra gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės. Pone Jezlovietska, dabar ne, dabar žodžiu jums nesuteiksiu, sako pirmininkas. Kolega Mamikins, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Negaliu sutikti su tuo, kaip buvo uh, sukurta ta direktyva. Mėla kolegė Jezlovietska. Aš norėčiau priminti reglamentą. Dabar kalba kolega Mamikins. O jūsų norėčiau paprašyti leisti jam kalbėti. Kolega Mamikins, prašau, ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, mano nuomonė, e, taisyklės energetikos ir tie turi būti aiškios, jos neturi būti nukreiptos gyveninti kokiam nors konkrečiam specialiam projektui. Ar mes kalbėtumėm apie Nord Stream 2 ar, ar, ir tas dujas iš Rusijos į Vokietiją. Tai neturėtų apimti tik vieno projekto. Mm, energetikos saugumui užtikrinti e, pranešimas yra labai svarbus. Kaiminės šal, kaiminė šalis ir kitos šalis turėtų turėti galimybę tapti mūsų energetikos sąrangos dalimi. Mm, tai manau, kad toje direktyvoje yra tokių nuostatų, kurios e, kenkia konkurencijai. Yra dominuojančių tokių subjektų ir yra smulkesnių, kur, bet jiems turėtų būti taikomos vienodos taisyklės. Tačiau kolegos turėtume gerbti e, energetikos vartotojų teisės, kad jie nenukentėtų dėl Rusijos vykdomos energetikos politikos. Ačiū. Ačiū kolegai Mamikins. Pone Jezlovetska, jeigu dabar pat nenustosite garsiai ploti, turėsiu paprašyti išvesti jūs iš posėdžių salės. Dabar žodis kolegai Strojevskiai, prašau. Pone pirmininkė, galbūt ponia Jezlovietska nori formalų kokį paklausimą, nori užduoti ar paaiškinimą pateikti, nenoriu kištis labai, bet galbūt jį galėtų trumpai pasisakyti ir tuo būdu ta keista situacija išsispręstų. Ne, na tiek to. Ponios ir ponai, penki metai, kai aš domiuosi saugumo klausimais ir suprantu, kokia svarbi yra energetikos sistema, jos, e, jai užtikrinamas teisinis nuoseklumas, jos saugumas. 42 pakeitimai, kurie E, buvo sutraukti 15 kompromisų, buvo puikus žingsnis. Tuo būdu mums pavyko išspręsti problemas susijusius su naujaisiais tinklais e, dujų tiekimo ir su senaisiais tinklais taip pat. Ir taip pat čia minime ir kitus būsimus tinklus, kurie bus ne ES teritorijoje. Labai nuosekliai apibrėžime viską, kas susijęs su apsirūpinimu dujomis. Na, ir e, mes aiškiai pasakėme, kad uh, kas yra e, ir kas gali būti infrastruktūros savininku, kas negali jau būti ir panašiai. Mes kalbam apie teritorinį direktyvos taikymą, manau, kad viskas buvo atlikta labai tvarkingai. Yra numatytos kai kurios išimtis, kurios leidžia užtikrinti sistemos nuoseklumą. Ačiū. Ačiū. Kolegai Zurujevski. Kolega Pospišil, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat pritariau šiam pranešimui. Kaip ir anksčiau kalbės kolega, aš suprantu, kad kurti energetikos sąjungą e, reikia kas kuriant tą sistemą reikia atsižvelgti į eilę geopolitinių dalykų, būtina užtikrinti saugų tiekimą. E, Rusija yra laikoma grėsme ES, demokratiniam pasauliu ir būti energetiškai priklausomiems nuo tos šalies gali būti vertinama kaip problema. Puiku, kad priėmėme šį siūlymą Mhm. kur išplečiamos ES taisyklių taikymas visai dujų infrastruktūrai, kad minimas tas kontroversiškas Nord Stream 2 projektas. Noriu būti tikras, kad kai kurios Rusijos kompanijos ir pirmiausia Gazpromas negalės piknaudžiauti savo dominuojančią padėtį ir kad bus tokios taisyklės, kurios viską sustatys į savo vietas. Ačiū. Dėkoju kolegai Pospišil. Kolega Polčia, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Energijos, energetikos sąjunga yra esminis aspektas susijęs su mūsų ateitim. Mes turime be abejo atsižvelgti į geopolitinius veiksnius, į saugumo aspektus Tuo požiūriu mums reikia numatyti tiekimo diversifikavimo galimybės. Taip pat turime susitarti ir dėl bendrų tikslų, ypač geopolitinių. Būtent dėl to džiaugiuosi šiuo pateiktų siūlymų ir siūlymų atskirti e, tinklų savininkus ir nuo e, dujų skirstimo. dujų sektoriaus veikimas turi būti glaudžiai susijęs su šiuo mūsų siūlymu ir jo įgyvendinimu. Ačiū. Danka, kolegė Polčak, es folgte kolegė Kelly. Ačiū, ponė Polčak, toliau ponas Kelly. Ačiū, pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą. Noriu pagirti pranešėją už atliktą darbą. Mm tai buvęs parlamento pirmininkas Buzek bei komisija, nes jie dirbo drauge, e, kad pasiūlytų mums gerą rezultatą. Būtų e, gerai, jei visiems vamzdynams galiotų tos pačios taisyklės e, visiems, kurie eina per ES, turiuomenį Nord Stream 2 ir kitus projektus, nes 77 procentai visų dujų naudojimo ES mus pasiekia tais vamzdynais. Ateityje visos taisyklės bus vienodai taikomos ir e, srautams viduje ir tiems, kurie pasiekia mus iš, iš svetur. Taip užbaigsime vidaus energetikos rinkos kūrimą ir tikrai turėtumėme džiaugtis pastarųjų penkių metų atliktų darbų. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Keli. Išklausime paaiškinimus dėl Buzek pranešimo ir dabar perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimo dėl pono Mato pranešimo dėl e, žvejybos išteklių. Dėl žuvininkystės fondo ponas Sosnirš. Balsavau prieš. Pakanka peržvelgti e, ketvirtą antrą A punktus ir, ma, ir m, įsitikiname, kad tai absurdas. Straipsnėje kalbama apie vienodą elgesį su vyrais ir moterimis. Nežinau, ar tai logiška. Aš suprantu tas moteris, kurios balsavo parlamente už jos. Jos tik, tikriausiai pradės dirbti žvejybiniuose laivuose. Toks ilgas ir nuobodus pranešimas turėtų būti atmestas. Aš balsavau prieš jį. Ačiū ponė Sosniež ir ponas Keli. dabartinė sistema yra gana sudėtinga, kalbu apie ir lėšas reikėtų skirti tiems, kurie labiausiai nusipelno finansavimo. Naujosios žuvininkystės komiteto taisyklės suteiks galimybę lankščiai e, taikyti fondo taisyklės, kai e, nutraukiam ar laikinai sustabdoma žvejybinė veikla. Be to, naujosios nuostatos padės supaprastinti sistemą ir užtikrins, kad e, ji bus prieinama. Tikiuosi, kad tai bus naudinga Airijos žvejų bendruomeniai, taip pat, nes yra saloms skirtų pakeitimų. Valstybės narės turės galimybę naudotis fondų fondo ištekliais atsižvelgdamos į savo poreikius ir neprivalės e, laik, tenkinti įvairių reikalavimų e, kurie iš ankstinių reikalavimų. Taip pat gali, turėsime galimybę užtikrinti saugesnius žvejybinius laivus, pagerinti e, laivų įgulos darbo ir gyvenimo sąlygas ir tos galimybės atsiveria visoms valstybėms narėms. Ačiū. Ačiū. Išklausėme balsavimo motyvų paaiškinimo dėl mato pranešimo ir toliau deprei pranešimas. E, tapatybės kortelių ir teisė gyventi šalyje patvirtinčių dokumentų saugumo didinimas. Ponas Zdrojevski. Neįtikėtina, kad ES yra apie šimtą skirtingo pavyzdžio uh, tapatybės kortelių yra apie 200, apie 200 skirtingų gyventi šalyje, e, gyventi šalyje teisę suteikiančių dokumentų. Aš e, sveikinu Libė komitete pasiektą susitarimą, kurio dėka pavyks harmonizuoti dokumentus bei rinkti biometrinius duomenis, kad kad šių dokumentų mm, patikimumas ir saugumas būtų užtikrintas. Aš balsavau už šiuos siūlymus ir numatyti skirtingi perinamieji laikotarpiai - penki metai vienoms asmenų grupėms, dešimt metų kitoms. Manau, kad šie dokumentai yra svarbus, ypač dėl to, kad kai kurios valstybės narės atsisako dokumentų. Ačiū ponė Zdrojevski, toliau ponas Pospišil. Ačiū pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, nors Čekijos Respublikoje labai emocingai buvo reaguojama, kai jis buvo svarstomas. Manau, kad šiuo pranešimu galima pasiekti, kad tapatybės kortelės būtų naudingesnės ir būtų atsparesnės padirbinėjimams patvirtinto patvirtinti nauji standartai tapatybės kortelėms e, Europoje, taip pat sustiprinti biometrinių duomenų reikalavimai. Manau, kad tai gerina asmenų judėjimą ES viduje ir mes didiname saugumą ir E, tai reiškia, kad bus mažiau asmenų su padirbtais tapatybės dokumentais. Dešimtis milijonai Europos piliečių neturi galimybės naudotis saugiomis tapatybės kortelėmis. Tai tikrai bus naudinga valstybėms narėms. Ačiū, ponia Pospišil. Ir ponas Kėlė. Ačiū. Aš balsavau už šį reglamentą, kuris prisidės prie ES veiksmų kovojant su padirbtais kelionės dokumentais ir užtikrins minimalius saugumo reikalavimus tapatybės kortelėms ir gyventi leidimą suteikiančioms kortelėms, kurias suteikia valstybės narės. 70 milijonų žmonių gyvena, 12 milijonų dirba kitoje šalyje gyvena ir dirba skirtingose šalise. Jie kasmet e, kerta sieną. Padirbtais dokumentais naudojasi nusikalteliai, kad patektų į ES ir ne į ES šalis, todėl svarbu, kad mes pa, pare, paremtume žingsnius, užtikrinant saugesnės tapatybės korteles bei gyventi leidimą suteikiančius dokumentus asmenims ir jų šeimų nariams. Tai galimybė kovoti su sukčiavimais, e, net teisėtomis nelegaliomis statybėmis, kortelėmis. Jei aš būsiu perenktas Europos parla į Europos parlamentą, norėčiau dirbti šioje srityje, kad sąžiningi žmonės ES nenukentėtų dėl sukčių. Ačiū, ponė Keli. Tuo išklausėme balsavimo motyvų paaiškinimus dėl deprie pranešimo ir toliau ponios Daju, Ajuto pranešimas dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo. Ponas Matijus pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Rytoj yra darbo diena. Darbo ėjimo pešiomis ėjimo į darbą pešiomis diena ir rytoj tokia bus, tai ėjimas, vaikščiojimas yra viena iš malonių žmonių veiklų, tai užtikrina geresnę sveikatos būklę, tačiau visos naujosios tendencijos ir ypač kalbant apie kelių infrastruktūrą, ignoruoja pėsčiųjų perėjas su džiaugsmu balsavau už šį pranešimą ne tik dėl to, kad jame atsižvelgiama į piesčiųjų poreikius, bet taip pat ir dėl to, kad jame pripažįstama, kad tai sritis, kurioje valstybės narės pačios turėtų imtis iniciatyvos ir kad nebūtina visiems sektis taip pat. Reikia atsižvelgti į vietos sąlygas ir vietos prioritetus ir todėl abiems šiais aspektais su džiaugsmu balsavau už šį pranešimą. Tikiuosi, kad e, e, greitaeigių kelių infrastruktūra taip pat bus keičiama ir bus labiau pritaikyta e, pėsčiųjų e, poreikiams. Toliau ponia Majer. Ačiū pirmininkė. Sveikinu šį pranešimą skirtą kelių infrastruktūros saugumo didinimui. Man, man ypač rūpi saugumo priemonės e, dėl vilkikų, kad jie negadintų tiltų, mažų tiltų įlį apygardoje. Mano apygardoje vienas tiltas yra nu, lab, ypač nukentėjęs, nes per pastarosius metus vilkikai atsitrenkė į dar de, jo pakrašius dar 90 kartų. Tai kainuoja e, mokesčių mokėtojai turi finansuoti remonto išlaidas. Turime ieškoti išmaniųjų technologinių sprendimų e, apie įspėjamuosius ženklus vairuotojams artėjant prie tilto. Uh, ir e, profesionalus vilkikų vairuotojai tikrai turėtų į tuos visus ženklus atsižvelgti. Ačiū ponė Meir, tuoj perduosiu gerai. Išklausime motyvų dėl Ajuto pranešimo, dabar Sofie Intveld pranešimas dėl visos Europos asmeninės pensijos produktų. Benitas Ziluagva. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavome dėl europinių asmeninių pensijų produktų. Jūs iš EPP e, balsavote už, už pensijas turčiams nes tai bus jūsų pensijos. Ir jums toliau rūpinantis savo pensijų planais, kiti skursta. Kalbame apie daugybės žmonių ir šeimų pragyvenimo galimybės. Jūs pasisakote už privačias pensijas, tačiau e, skurdesni, silpnesni finansuos turtingesniųjų pensijas. Taip pat taip, tai galimybė ir venti mokesčių. Tie, kurie neturės privačių pensijų, beveik nieko neturės. E, griežto taupimo priemonės e, e, ir asmenų e, amžiaus didėjimas, taip pat kitos priemonės, jums tai nerūpi. Jūs renkatės individualistinį, anti, e, socia, prieš visuomenę nukreiptą kelią, jūs nesirūpinate žmonėmis. Ačiū ponė Bentezilago, ponas Drojevskis. Nieco różni się od mojego przedmówcy. Pirmininkė, norėčiau um, išsakyti kitokią nuomonę nei kolegos. Pritariu pranešimui ir kompromisams. Ir manau, kad ypač du kompromisai yra labai geri nes vartotojai galės nusipirkti pensijų produktą nepaisydami valstybių sienų. Ir tai yra tikrai labai gerai. Aš, aš džiaugiuosi, kad mm, parlamentas pat pritarė tam. Taip pat džiugu, kad mažinamos išlaidos nuo pusantro procento iki vieno procento. Ir Aš galvoju, kad iš tikrųjų tas, šis pranešimas yra pozityvus ir tikrai reikalingas trejų metų gyvenimo laikotarpis. Zrojevski. Ačiū, panas Zrojevski. Ir pabaigai panas Paspišil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil tento návrh, protože je nutné. Pod... Ačiū pirmininkė, paremiau šį pranešimą, kadangi reikia paremti vidutinio amžiaus gyventojus, kad tą vidurinę kartą, kad jiems senatvėje būtų užtikrintas geresnis gyvenimas. Jaunimas retai renkasi įnašus į savanoriškus pensijų fondus. Aš manau, kad e, šis e, dokumentas yra labai geras, nes ES paskatins kurti naujus, patrauklius e, pensijų produktus senatvėje užsitikrinti. Aš manau, kad reikėjo ir dar didesnių užmojų. Galbūt reikėjo galvoti ir apie mokestinės lengvatas. Uh, kolega iš karių sakė, kad jau tokie dalykai egzistuoja, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Aš manau, kad reikia galvoti, kaip tokius produktus padaryti patrauklesnius. Pospišil. Ačiū kolegai Pospišil. Tokiu būdu baigiame paaiškinimus dėl balsavimo motyvų dėl Infeld pranešimo. Dar dėl Kinonin pranešimo turime vieną paaiškinimą, panė Gezlovėcka panie przewodniczący! panie przewodniczący! przede wszystkim chciałam powiedzieć że bardzo pana szanuję. ačiū pirmininke. Aš noriu pasakyti, kad aš jūs gerbiu, vertinu jūsų darbą parlamente, tačiau aš nori, prašiau žodžių, nes aš norėjau atsiprašyti už tai, kad nebuvau salėje tuo metu. Pastarosius septynerius metus aš dirbu uh, komandiruotų darbuotojų klausimų labai intensyviai, taigi aš norėjau pasisakyti ir atsiprašau dėl to, kad tuo momentu nebuvau salėje. Judumo paketas, kurį mes patvirtinome, nėra pakankamai a, išanalizuotas, nes iš tikrųjų visos emocijos, populizmas buvo pasitelkti skirti įvairiems susitarimams pateisinti. Ir vairuotojų ar transporto kompanijų argumentai buvo ignoruoti. Todėl šis paketas yra blogiausias paketas, kokį tik parlamentas yra patvirtinęs per savo šią kadenciją. Iš tikrųjų, tai su, sužlugdys visą trans, tarptautinį transportą Europoje ir dėja europiečiams teks sumokėti visą kainą. Mm, aš e, dalyvavau visame procese ir galiausiai aš balsavau prieš. Ačiū kolegijai Jazlovieckai. Tokiu būdu baigėme balsavimo motyvų paaiškinimus. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas kitos sesijos pradžioje tvirtinti patvirtintos rezoliucijos bus nusiųstos juose paminėtiems asmenims ir organizacijoms. Dėkoju plenarnės sesijos e, tarnyboms. Baigiu šią plenarnę sesiją. Linkiu visiems saugiai grįžti namo. E, linkiu gerų pietų. O dabar e, baigiame parlamento sesiją.